Uh, really... Gerbiami kolegos, manau, kad reikia pradėti posėdį, kadangi prarandame brangų laiką. Turime labai daug ką aptarti. Norėčiau, kad galit, iškart pradėtume klausimą dėl teisėjų kuros paketo. Visi esate gavę programą. Žinote, kad pradėsime nuo dviejų kolegų pasisakymų. Jie atstovauja mokslinio tyrimų bendruomeniai. Yra profesionalai, kurie e, domisi regioninę politiką. Paskui išklausysime profesorių Bachler, Karlos Mendės daktaro. Jie atstovauja e, politikos mokslinio tyrimų centrui. Galbūt prisimenate, jie spalį lankėsi pas mus kitame klausime. Taigi išklausysime jų, o paskui Išklausysime Europos politikos centro mm, vyriausio ekonomisto Fabiano Ciulego ir paskui pristatysiu kitus kalbėtojus. Dabar išklausysime pirmus du kalbėtojus, o paskui e, kitus ekspertus. Čionai, ar galėtumėt pradėti su Karlos pristatyti savo išvadas išlyginamosios analizės apie sanglaudos politikos galimybės po 13 metų. Norėtume klausyti gal jūsų dvirtis valandas, bet dėje realybė tokia, kad turime tik 15 minučių. Dėkui, pirmininkė. E, manau, kad jūs pasidžiaugsite, jog neilgiau kaip 15 minučių kalbu, o ne 2 valandas. Dėkui, kad pakvietėte pasisakyti diskusijoje. Aš su kolega Karlos Mendės atstovaujame Europos politikos mokslinio tyrimų centrui. Mūsų užduotis buvo pasižiūrėti į visus teisėkros priemonių paketo aspektus ir pateikti rekomendacijas parlamentui. Daugiausiai šiandien dėmesio skirsime klausimams, kurie yra susijęs su e, veiksmingumu, strateginiu vientisumu, rezultatais ir mes norėtume dar ateičiai kai ką pasiūlyti dėl svarbiausių dalykų. Mes e, iki gal dar neparengėme viso to, bet papasakosiu, ką ketiname daryti. Dabar skairės. Galbūt pamatysime jas ekrane. Ir kol jos pasirodys ekranuose, tai tik pasakysiu, kad tyrimo tikslas buvo įvertinti kritiškai komisijos pasiūlytus reglamentų projektus, e, kur taip pat jie yra pagrįsti e, svarbiausių politikos dokumentų peržiūra biudžetiniais dalykais. Mūsų ataskaita e, padaryta į šešias dalis. Žiūrime į bendrąją sandarą, politikos tikslus, teritorinį aspektą, strateginį vientisumą, programavimą, e, rezultatų sistemą e, ir taip pat supaprastinimo dalykus. Mes E, išdėstėme mūsų savo vertinimą teisėkuros pasiūlymų pagal kiekvieną skyrių ir pateikėme rekomendacijas parlamentui. E, jeigu pradėsime nuo bendrosios e, sandaros arba architektūros, kol kas skaidrės nematome, bet vis tiek reikia dirbti. Finansiniai paskirstimai Mes juos pasižiūrėjome į atskirus e, finansinius paskirstimus. 7 e, metų, 13 metų laiko tarp palyginome su galimybėmis ateityje, jūs jau su dabartinė situacija esate susipažinę, mes siūlome tam tikrus pokyčius dėl finansinių e, asignavimų. Ir e, e pas, patekėme tam tikrą e, žemėlapį e, pagal teritorijas finansavimą ir norėtume atkreipti jūsų dėmesį į štai, ką labai kinta greitai duomenys. Mes e, pagrindėme savo skaičiavimus 11 metų statistiniais duomenimis kurie atspindi 6-8 metų BVP vienam gyventojui, bet visai neseniai paskelbti nauji duomenys kurie jau rodo labai rimtus skirtumus, kadangi e, duomenys yra 2009 TVP gyventojai paskaičiuoti. Ir e, tai turi poveikio tinkamumui. Regionui mes e, paskaičiavome, kad šeši regionai trys Graikijoje bus mažia, laikomi mažiausiai E, išsivyščiais regionais yra nemažai tarpinių regionų, aštuoni iš Junktinės karalystės, Ispanijos, Graikijos. E, kai kuriems bus suteikta labiau išsivyščio regiono statusas, pavyzdžiui, dviems Lenkijoje, e, Mazoviecki ir Galicijoje. E, duomenys kinta iš kai kurių regionų, tačiau pavyzdžiui, centrinė Graikija 98 e, procentai BVP vidurkio e, yra 2006 metų duomenimis, bet e, nukrenta iki 86 metų septin, pagal 7-9 metų duomenis nuo ES vidurkio. Komisija galbūt e, galėtų pasižiūrėti įvairias galimybės e, sprendžiant šį e, duomenų kintamumo klausimą, ypač atliekant tarpinę peržiūrę, atrenkant regionus per ateinantį laikotarpį. Ir mm, reikia galvoti, kaip šitą problemą išspręsti. Yra įvairių būdų, kaip tą padaryti, galbūt vėliau, jeigu reikės, mes kai ką ir pasiūlysime patys. Žiūrėdami į duomenis, taip pat m, mm, e, prieškime susirūpinimą dėl to, kaip buvę anksčiau skiriamas finansavimas konvergencijos regionams panaudojamas asignavim, kaip asignavimai. Kitaip tariant, e, kaip e, precedentas, o ne poreikis apsprendžia asignavimus. Ir reikia pasižiūrėti, kaip e, šią problemą spręsti. Ne viskas yra aišku komisijos pasiūlymuose dėl to, ypač kriterijai skirstant e, lėšas tarpiniams labiau išsivyščiusiems e, regionams. Taip pat reikia pasižiūrėti į biudžeto struktūrą ir pagalvoti, kaip tai atsiliepia atskiroms šalims. Ir taip pat yra e, pateikti pasiūlymai dėl aukščiausių asignavimų sumų ir poveikis, koks gali būti pagal komisijos pasiūlymus. Taigi mes savo ataskaitoje apie tuos dalykus irgi kalbame, kur kalbame apie regionų atrinkimą. Dėl sanglaudos politikos tikslų per ateinantį laikotarpį e, matome, kad plačia prasme strateginiai tikslai e, teisėkuros pasiūlymuose išlieka tokie pat, teritorinė sanglauda įtraukta yra, jinai išryškinama Tačiau mums kelia mm, e, susirūpinimą apibrėžimas šio termino, taip pat yra daromas sąsaja su Europa 2020. Reik, e, siūloma e, du pagrindinius tikslus numatyti, tai yra augimas ir konkurencingumas. Bet mums atrodo, kad trūksta aiškumo. Atsiranda tam tikra. E, tikras netitikimas tarp sanglaudos tikslų ir strategijos Europa 2020 tikslų. Ir mes siūlome naujų tikslų įrašyti į bendrųjų nuostatų reglamentą, kad būtų aišku, kokie yra svarbiausiai pagrindiniai, o a, kokie yra antriniai tikslai e, sanglaudos fondo kontekste. Ir antrame straipsnėje galbūt reikėtų aiškiau tai paaiškinti, kur pateikiami brėžimai. Kitas e, neaiškus dalykas yra tai, kad terminai vartojami skirtingai, pavyzdžiui, misija, tikslai ir užduotis. Ir reikėtų šiuos klausimus spręsti, kad būtų užtikrinamas didesnis aiškumas dėl to, kaip ateitie ketinama panaudoti fondus. Kam? Kitas svarbus klausimas susijęs su fondų veiksmingų veikimu yra teritorinis aspektas. pro, e, reglamentų projektuose aiškiau apie tai kalbama, ypač kur kalbama, kad reikia sustiprinti vietos masto darbo tvarkė. Pasiūlymai dėl e, e, vietos lygmens dalyvavimo in, atliekant integruotas investicijas miestų plėtra yra pozityvus dalykai tačiau mums kelia susirūpinimą tai, kad pernelyg e, daug pasiūlymų yra tokio nurodomojo pobūdžio, jie keliauja iš viršaus į apačią. Siūlome, kad būtų labiau akcentuojamas fakultatyvinis e, vietos ar teritorinių priemonių naudojimas e, valstybės narės e, pačios galėtų pasirinkti. Matome, kad galima būtų pritaikyti daugiau lankstumo pasiūlymuose dėl miestų plėtros. E, pavyzdžiui, galima e, tam, tikrus, tam tikras sumas, dėl tam tikrų sumų darytis tarp valstybių narių ir komisijos. Ir manau, kad jau į kai ką yra atsižvelgta vakar Nikolas Martin apie tai kalbėjo. Mums taip pat E, neaišku dėl administracinių pajėgumų ligmens, koks turėtų būti užtikrintas e, vietinėms investicijoms. E, žiūrėdami į praeitį, galime pasakyti, kad tokios iniciatyvos ir į tokias iniciatyvas manome, kad reikėtų pirmiausiai galvoti apie eksantę vertinimą partnerystės sutarimų ir uh, E, programų, kad būtų užtikrinta, jog egzistuotų tokie administraciniai pajėgumai. Dėl teritorinio aspekto galiu pasakyti, jog yra pavojus, kad bus prarastas strateginis požiūris per ateinantį laikotarpį mes siūlome keletą išeičių, keletą būdų, kurie leistų sustiprinti uh, E CSF ir teritorinę teritorinį bendradarbiavimą yra atitinkamas skyrius, kur galima kai ką sustiprinti, yra teritorinė darbo tvarkė e, ir taip pat ją galima sustiprinti. Prieduose pasiūlymų taip pat yra konkretus dalykai išdėstyti ir reikėtų galbūt viską iškiau išdėstyti, e, pavyzdžiui, paaiškinti, kaip bus siekiama teritorinių tikslų ir partnerystės sutarimai e, turėtų apimti irgi šios e, aspektus. Pavyzdžiui, kaip sangaldos politika naudojama, kad būtų išplėtotas e, regionas ar užtikrinta didesnė teritorinė sanglauda. Dėl teritorinio bendradarbiavimo yra e, daug pozityvių elementų, kadangi bandoma e, užtikrinti vientisumą, tačiau daug kas būtų problemiška įgyvendinti, pavyzdžiui, teritorinio bendradarbiavimo uh, programos sunkiai galės užtikrinti numatomą dalyvavimo lygmenį, dėl to reikia daugiau e, lankstumo šioms programs, arba didinant prioritetų skaičių, arba ribojant e, prioritetus, bet galvant apie tik tai tam tikrą procentą asignavimų, pavyzdžiui, 75, 75 procentus reikėtų tam tikro koordinavimo mechanizmo. E, E, partnerystės sutartyse, pavyzdžiui, galbūt valstybės narės galėtų parengti teritorinius sutarimo memorandumus ir net valstybėse narėse ar tarp valstybių narių, kuriuose būtų kalbama apie teritorinį bendradarbiavimą ir taip pat e, makro regionus ar kitas strategijas. Dabar kolega Karlos Mendes prates mano mintis ir pristatys likusius klausimus. So turning to strategic coherence and, and... Ačiū, dabar perėsiu prie strateginio nuseklumo ir programavimo. Mes jau praėjusioje savo ataskaitoje išsamei apie tai kalbėjome, bet teritorinių klausimų, apie kuriuos buvo ką tik kalbėta, žinoma, kyla klausimas, kaip tą dokumentą, tai yra bendrąją strateginę programą, reikėtų tvirtinti. Taigi, tarybai ir Europos parlamentui turėtų tekti teisėkuros institucijos vaidmo, o kitos institucijos, regionų komitetas ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas turėtų dalyvauti konsultacijų procese. Tai nebūt, turi būti deleguotasis aktas. Dėl partnerystės susitarimų, sutarčių ar susitarimų ir veiklos programų. Visų pirma, manome, kad teritorinės anglaudos dimensija, sanglaudos tikslai turi būti labai aiškiai atspindėti tų dokumentų turinyje. Ir, bet skaitant reglamento projektą ir tą skyrių, kuris skirtas dokumentų turiniu, ne, nesusidaro toks įspūdis. Yra kalbama apie teritorinę dimensiją, tačiau kalbant apie integravimą, reikėtų užtikrinti tikrą integruotą požiūrį, ne vien papildomumą ir neprivalomą koordinavimą, bet reikia visiško integravimo, reikia siekti saveikumo. Įvairių fondų programos yra numatomos kaip pasirinkimo dalykas. Ir manau, kad bent jau mūsų regione Škotijoje yra norima turėti programą, kurie apimtų visus fondus. Dėl 5 procentų apribojimo suprantame, kad e, finansavimo susijimo srityje ar kryžminio finansavimo srityje yra įvairių sudėtingų dalykų ir valstybės narės galėtų e, savanoriškai apsispręsti dėl didesnės ribinės vertės. Yra e, užtikrinamas nuoseklumas, e, turiu galvoje tai, kad socialinėme fonde galima derinti įvairius investicijų prioritetus, tačiau to nėra kitose fonduose. Taryba turbūt išspręs kai kurias kilusias problemas. Svarbiausia yra numatoma siekti, kad partnerystės sutarimai ir, ir veiklos programos nedubliuotų viena kitos, E, taigi bus siekiama pusiausviros, bandoma priartėti prie dabartinių nacionalinių strategijų, bet bus siekiama, kad šios partnerystės sutarimai būtų labiau privalomojo pobūdžio nei nacionalinės programos. Toliau dėl tikslinio lėšų numatymo. Visi pritarė teminiai koncentracijai, tačiau tuo pačiu metu valstybės narės, regionai ir parlamentas bent jau dabar e, prieštarauja tiksliniam lėšų numatymui. Mūsų nuomonė reikėtų pa, e, e, pagrysti padidintą koncentraciją veiklos programuose bent jau šiuo laikotarpiu ir parodyti, kaip tai padės pasiekti kritinę masę. Ir tą patį galiu pasakyti ir apie Europos socialinį fondą užuot nustačius e, dirbtinius eksantę tikslus, fondo panaudojimas turėtų būti nulemtas teritorinių poreikių ir dėl to turi sutarti e, komisija, valstybės narės ir regionai. Tai žinoma nereiškia, kad ES fondas neturi būti didinamas. Tiesiog e, kiekviena valstybė narė turi aiškiai pagrysti savo poreikius. Ta pati turi daryti ir regionai. Dėl e, veiklos rezultatų sistemos. Čia jau buvo aptartas sąlygų klausimas ir praėjusioje ataskaitoje mes sakėme, pritarėme iš ankstiniams sąlygoms. Kyla tam tikrų problemų dėl bendrųjų sąlygų, nes jos atrodo labiau siejamos su kitomis politikos e, sritimis. Manome, kad ekonominės sąlygos yra gana silpnos prastai suformuluotos ir dviprasmiškos. Bent jau Europos socialinis fondas turi tvirtą teritorinį pagrindą ir konstitucinį pagrindą ir tuo smarkiai skiriasi nuo Sanglaudos fondo. Sanglaudos fondas buvo sukurtas 1993 metais ir konkrečiai susijęs su e, val... ES e, ekonominės valdysenos e, kriterijais veiklos rezultatų sistema, veiklos rezultatų rezervas Mm, tai turi būti siejama su rezultatais, tai neturi būti lėšų įsisavinimo rezervas. Tai turi būti siejama ne su um, finansiniais rodikliais, o su rezultatais. E, audito rūmai praėjusį mėnesį apie tai jau kalbėjo. Buvo teigiama, kad viskas turi būti grindžiama patikima informacija ir metodika. Mes pritarėme iš ankstinėms sąlygoms dėl statistikos sistemų ir rezultatų rodiklių, bendri, taip pat ir dėl bendrųjų rodiklių. Žinau, kad yra diskutuojama, ar tai turi būti numatyta reglamente ar kažkur kitur. Mums atrodo svarbiausia, kad dėl rodiklių būtų sutarta laikotarpio pradžioje, o ne laikotarpio eigoje. Taip pat reikia nuseklumo, kad RDF reglamentas nediferenci... nediferencijuotų rezultatų rodiklių. Turi būti aišku, kas yra rezultatų rodikliai, nes valdymo institucijos dažnai susipainioja ir tai akivaizdu iš įgyvendinimo ataskaitų. Būtų labai gerai, jeigu iš pat pradžių teisės aktuose būtų aiškiai atskirti įvairūs rodikliai ir kad būtų išlaikytas nuseklumas tarp įvairių fondų. Taip pat manome, kad turi būti numatytas visapusiškos galimybės susipažinti su vertinimo ataskaitomis ir su komisijos ataskaitomis. Vėliau pateiksiu konkretų pavyzdį. Gebėjimas. Reikėtų daugiau dėmesio gebėjimams, tai yra sveikintinas dalykas. Reikia tam tikrų palyginamųjų standartų, kuriais remiantis būtų galima vertinti veiklos rezultatus. Mes taip pat pritarėme ir bendriems veiksmų planams, tai bus bandomieji planai, kurie galbūt ateityje galės virsti programomis, kurios apimtų visus fondus. Vienas rytis, kurioje mūsų nuomonė yra didelė spraga, tai yra atskaitomybė. Labai daug girdėjome apie aukšto lygio politinės diskusijas sanglaudos ataskaitoje, taip pat prieš pateikiant teisėkros pasiūlymus ir Barker ataskaitoje, tačiau manome, kad nepakankamai apie tai pasakyta. Mes siūlome sukurti ES e, veiklos atskaitomybės sistemą. Pagal ją būtų kasmet parlamentui ir komisijai teikiamos ataskaitos. Tai būtų metinės veiklos rezultato ataskaitos. Taip pat taryboje turėtų būti kasmet rengiama diskusija. Nenorima steigti specialios tarybos darbo grupės šiam tikslui, bet bent jau turėtų būti surinktas susitikimas. Taip pat turėtų būti vykdoma ir kolegų peržiūra, kuri galėtų būti tokia pati, kokia buvo panaudota rengiant pasiūlymus. Taip pat labai svarbu, kad įgyvendinimo ataskaitos, tai yra ir komisijos įgyvendinimo ataskaita, ir programų įgyvendinimo ataskaitos būtų sukoncentruotos į rezultatus, ne į tai, kiek lėšų panaudota ir ne į veiklos aspektus, bet į rezultatus. Taigi į komisijos metinę ataskaitą galėtų būti įtrauktas skyrius apie veiklos rezultatus. Mm, mes siūlome išbraukti daug daugelį detalių iš dabartinių komisijos e, ataskaitų dėl struktūrinių fondų, nes E, visa ta informacija jau pateikiama metinėje veiklos rezultato ataskaitoje. Reikėtų dėmesį sutelkti į rezultatus, o ne finansinį gyvendinimą, rodiklius ar netgi rezultatų rodiklius. Ta pati galiu pasakyti ir apie programų įgyvendinimo ataskaitas. Dabar mm, pasiūlyme sakoma, kad įgyvendinimo ataskaitos turi būti sutelktos į finansinį įgyvendinimą ir veiklos e, aspektus. Mes manome, kad reglamente turėtų būti nustatyti griežtesni minimalūs standartai, jie turi būti ir komisijos modelėje ir svarbiausia, kad jie būtų visi paskelbti iki kitų metų birželio. Turėtų būti skelbiama ne tik piliečiams skiriama santrauka, bet visa ataskaita, e, kurios dėmesio centre būtų veiklos rezultatai. Ir Dabar paskutinė skaidrė. Supaprastinimas ir gyvenimo patvirtinimas. Tai yra svarbus dalykai, mes pritarėme daugumai komisijos pateiktų pasiūlymų. Matau, kad man jau trūksta laiko. E, svarbiausias dalykas, kad vertinimas būtų grindžiamas e, pasiūlymų sisteminę peržiūrą. Komisija yra užsakiusi keletą studijų, bando įvertinti reformos išlaidas. Manome, kad visa tai turi būti parengta kaip galima greičiau, kad parlamentas, rengdamas savo poziciją, galėtų remtis tą studiją, taip pat ir studiją apie elektroninę valdyseną. Manome, kad pagrindinis prioritetas turėtų būti e, valdymo institucijų darbo supaprastinimas. Komisija teigia, kad jis tengiasi supaprastinti paramos gavėjų gyvenimą. Ir supaprastinimas turėtų būti esminis e, veiklos rezultato atskaitomybės sistemos bruožas. Ir po to komisija ir parlamentas turėtų atlikti tolesnės studijas e, dėl supaprastinimo vėlesnių laikotarpių. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Culek ir tikrai nutrauksiu kalbėtojus griežtai po dešimties minučių. Taigi žodis jums prašau. Dėkoju. Laukiu, kol ekrane pasirodys skaidrės. Labai ačiū, kad mane pakvietėte. Tikrai sritis labai plati. Taigi aš daugiausia kalbėsiu apie strategiją strateginę pusę. Trumpai prisistatysiu, dirbu nepriklausomam centrui, Europos politikos centrui. Ir šiuo metu mes bendradarbiaujame su regionų komitetu dėl kitos daugiametės finansinės programos. Taip pat šią temą esame parengę nemažai ataskaitų. Jas paminėsiu savo pranešime ir žinoma visą informaciją galite rasti regiono komiteto tinklavietėje ir mūsų elektroninėje svetainėje. Taigi daug dėmesio šiandien skirsiu paprastinimui ir norėčiau pradėti nuo apskritai sąglaudos politikos krypties džiugu, kad bendri tikslai, kurie buvo įvardinti, Europos strategija 2020, orientavimasis į rezultatus, integruotas požiūris ir supaprastintas požiūris, parodo, kad stengiamasi finansuoti taip, kad būtų pasiekta kuo daugiau naudos. Taigi žodžiai skambus, gražus, bet kaip visą tai veiks tikrovėje. Esu ir anksčiau dirbęs ir vertinęs sanglaudos politiką ir daugiametę finansinę programą ir taip pat buvo vartojamos tos skambios frazės, bet ne visada tai baigdavosi gerais rezultatais. Taigi yra programuose tam tikrų prieštarų ir to išvengti nepavyks niekada, visada teks rinktis kam skirti daugiau dėmesio, kam mažiau. Bet taip pat, mano nuomonė, trūksta aiškios strateginės krypties, kam bus skiriamas finansavimas. Norima apriepti viską ir iš čia iškyla tam tikri prieštaravimai. Ir labai trumpai norėčiau paminėti tos konkrečius prieštaravimus, apie kuriuos kalbu. Taigi, ar kalbame tik apie regioninę politiką. Būtina kalbėti apie sudėtinamumą su Europos strategija 2020 apskritai bendraisiais tikslais, bet taip pat reikėtų atsižvelgti į konkrečius regionų poreikius. Bendradarbiavimo sutartis. Viena iš naujovių, nėra visiškai aišku, ar laikomasi iš viršaus žemyną ar iš apačios į viršų požiūrio. Kol kas nėra aiški, aiškiai suformuoluota ši naujovė dėl partnerystės tas kontraktų ir skirtingose valstybėse narėse situacija gali skirtis. Ir jeigu mes viską paliksime spręsti regionams, tai gali kelti dar daugiau papildomų problemų. Taip pat tematinė koncentracija ir spe, pažangių specifikacijos logika. Jei pažiūrėsime į strategiją 2020, galbūt tai turėtumėme laikyti savo tematinės koncentracijos pagrindu. Bet neturėtumėme užmiršti ir pažangaus specifikavimo. Būtina išvardinti konkrečias rytis kurios, kurioms reikia finansavimo ir ne visada ta specifikacija sutampa su tematika. Kitas dalykas. Ar mes kalbame apie didesnės įtakos suteikimą vietos ir regioninėms institucijoms, ar mes vis dėlto paliekame iš valdymą iš viršaus į apačią. Bandoma visada buvo supaprastinti programas ir jų įgyvendinimą, bet labai dažnai tai baigėsi lėšų pateikimu ant lėkštelės. Taigi dabar nėra visiškai aišku, kokios yra tos konkurencingumo taisyklės ir taisyklių yra vis dar daugiau nei jų reikėtų. Dėl bendradarbiavimo sutarčių visada iškyla rizika, išlieka rizika. Taigi reikėtų bandyti laikytis to maksimalaus požiūrio, nes e, laikantis, minima, laikantis maksimalaus e, požiūrio galima padaryti daugiau nei laikantis minimalaus. Skirtingi regionai, skirtingos temos ir finansavimas atitinkamai bus skirtingas, bet kai kalbame apie regionus, reikėtų atsižvelgti į tai, kad yra tokių regionų, kurie neturi prieigos prie dabartinio finansavimo. Bus regionų, kurie bandys gauti finansavimą iš naujų finansinių instrumentų Ir iškyla klausimas, kaip tokie regionai galės gauti prieigą prie finansavimo, jei jie neturi reikiamų administracinių gebėjimų. Reikėtų vienodos sistemos tiems regionams, kurie yra stipresni ir tiems, kuriems yra sunkiau. Taigi reikėtų regionus, atsižvelgti į regionus ir konkrečias jų kategorijas. Sąlygos ir veiklos rezervas, bausmių ir paskatinimų sistema. Taigi kyla rizika, kad bus tik stengiamasi atitikti numatytas sąlygas, o ne pasiekti kuo geresnių rezultatų. net jeigu regionas laikosi gerai, reikėtų atsižvelgti į apskritai situaciją ir makroekonominę situaciją ir kitas rytis, kur galbūt regionui reikėtų pagalbos. Reikėtų taip pat atsižvelgti į ekonominės krizės įtaką Kol kas matome, kad eurozonoje krizė tęsis ir toliau. Ir dėl tos priežasties būtina nuspręsti, kaip geriausia išleisti lėšas. Tokiu atveju, žinoma, jeigu krizė baigsis 2013 metais, tai to tai nebus būtina, bet reikia dabar iš anksto nuspręsti, kur, kam bus skiriamas finansavimas, ar atsižvelgsime į augimą, atsižvelgsime į BVP rodiklius, konkurencingumą ir ilgalaikės ekonominės perspektyvas. Nes krizės paveiktoms šalims gali reikėti daugiau paramos. Taip pat kitas klausimas, ar sanglaudos politika yra tas instrumentas, kuris turėtų spręsti krizės sukeltas problemas. Taigi reikėtų atsakyti klausimą, ką mes norime labiausiai paremti, ar sanklaudą, ar tą pinigų sąjungos mechanizmą, ar kitus dalykus. Matau, man liko 30 sekundžių. Pasistengsiu baigti laiku. Taigi, numatytos priemonės juda reikiamą kryptimi. Pasiūlymas yra geras, bet tuo pačiu metu pastebėta tendencija dėl valdymo iš viršaus į apačią ir kol kas nėra numatyta konkret, trūksta konkretumo. Nėra aišku, kaip bus viskas įgyvendinama ir, kaip jau minėjau, jeigu popieriau viskas skamba paprasčiau, nereiškia, kad bus paprasčiau tai įgyvendinti. Taip pat yra tam tikro neužtikrintumo ir lėšų pateikimo ant liepštelės. Taigi, kaip jau minėjau, nebūtinai orientuotis vien tik į krizės paveiktas šalis, reikėtų numatyti aiškę kryptį, kuri dabar iš esmės ir yra nepakitusi sunku nusakyti, koks bus po, poveikis. Reikėtų dar daug ką patikslinti, paaiškinti, detaliau aptarti. Taip pat numatyti, pasakyti, kaip viskas atrodys ir kaip bus viskas konkrečiai gyvendinama skirtingose šalise, skirtingose regionuose. Ir apie kokius pajėgumus kalbame ES lygių, ES komisijoje, ko reikia iš mūsų pusės, ypač tiems regionams, kurie neturi tų būtinų gebėjimų pasinaudoti programą. Dėkoju. Markus Trilink. Dėkuoju dabar kitas ekspertas Markus Trilink, kuris yra iš Bankwatch tinklo. Suteiksiu jums taip pat 10 minučių. Labai ačiū pirmininkė sveiki visi. Dėkuoju už galimybę šiek tiek pakalbėti apie rezultatų rodiklius, bent jau tokia buvo šios dienos tema. Ryte kalbėjo komisarė ponas Obrechtas, buvo kalbama apie teisėkoros pasiūlymus. Taigi šiandieną norėčiau, kad būtų E, išryškinta, kaip atrodo tie e, indikatoriai, žiūrinti komisijos pasiūlymą, ką būtų galima patikslinti. Aš esu parengęs e, prezentaciją. Dėl to norėčiau jums ir parodyti keletą skaidrių. Pradėkime nuo pagrindinių dalykų - koncentravimas fondų, supaprastinimas, e, pereikime nuo popieriaus prie dokumentų, prie e, rezultatų ir tiem dalykam reikia naujų mechanizmų. Kas ne viskas yra dar matoma teisėkuros pasiūlyme, taip pat auditorumai yra pareiškę savo nuomonę E, tikiuosi, kad pamatysite citatą auditorumų. Taigi klausimas e, rezultatų akcentavimas, kaip jis atsispindi dabartiniuose pasiūlymuose audito rūmai pasakė, kad dabartinis pasiūlymas vis tik tai labiau susijęs su investicijomis arba lokacijomis ir kad galvojama labiau apie tai, kaip patenkinti įvykti taisyklės, o ne pasiekti kaip galima geresnių rezultatų. Ir kad reikia tam tikros sistemos, kuri užtikrintų, kad būtų akcentuojami rezultatai ir audito e, rūmai konkrečiai kalba apie rezultatų e, vertinimo rodiklius. E, bendrųjų nuostatų reglamente yra e, tam tikras priedas. 17 punkte kalbama apie tai, kad reikia tokių rodiklių, kurie leistų pasižiūrėti, kaip įvykdomi tikslai ir reikia juos derinti su oficialiais formaliais reikalavimais ir taip pat reikėtų nustatyti, kad kiekviena programa teminės tikslas ar prioritetas suteiktų informacijos apie tai kaip e, fondai arba lėšos gali padėti užtikrinti geresnį gyvenimo lygį tam tikrais politiniais veiksmais. Taigi, koks turi, toks turėtų būti tikslas e, rodiklių siejamas su rezultatais. Taip pat reikia ir tam tikrų tikslų, bet norint uh, pasiekti tikslų reikia tam atitinkamų nuostatų, kurios parodytų, kaip arti mes esame sie, e, savo siekimo tikslo. Reikia, kad e, tikslai būtų siejami su platesniais politiniais tikslais, pavyzdžiui, Europa 2020, taip pat tvaraus vystimosi strategija, jos tikslais ir sanklaudos politikai tai turėtų atsižvelgti. Kitas e, tikslas stebėseną, reikia, kad rodikliai mums e, pademonstruotų, kiek pažangos pasiekta, ar mes toli dar nuo bendrųjų tikslų ir reikėtų apie tai kažkaip teikti informaciją. Galiausiai reikėtų, kad rodikliai mums leistų įvertinti, ar galutiniai tikslai yra pasiekti ar ne. Ir pasiūlyti reglamente bendri indikatoriai arba rodikliai. Jie, e, taip vadinami, yra rezultato indikatoriai, bent jau komisija taip juos vadina. E, pavyzdžiui, kiek įmonių gavo dotacijų, kiek įmonių gavo kitokią e, paramą ir panašiai E, mes matome, kad yra pateikti bendri tokie rodikliai arba indikatoriai, bet nėra užtikrinta tiesioginio ryšio su Europa 2020, su jos tikslais. Taip pat e, nėra daugiau informacijos apie tikslo kokybę. Labai dažnai viskas pateikiama pernelik deskriptyviai, ką tai reiškia stebėsenai ir atskaitomybei. Taip pat neaptarta E, taip pat neaišku, ko, gal, kaip, ko galima tikėtis įsisavinant lėšas nacionaliniu mastu, pavyzdžiui, Slovakijoje yra pasiekta jau neblogų rezultatų, naudojant pažangesnius e, rodiklius arba indikatorius, bet ne visur jie plačiai taikomi. Ką aš norėčiau pasiūlyti? E, keletą tvaraus vystimosi indikatorių, kurie būtų siemi su teminiais tikslais. Aišku, tai nėra išbaigtas sąrašas, tačiau noriu pasakyti, kad visi indikatoriai, kurie čia išvardyti, egzistuoja, bent jau nacionaliniu mastu, Eurostatas arba EEA gali pateikti e, duomenis apie tos rodiklius. Tai yra inovacijos, technologinis įsivystymas, e, eko inovacijos jie rodo, kaip naudojama energetika, e, koks poveikis aplinkos saugos priemonių e, ir konkurencingumo elementai taip pat Turime indikatorių, kurie suteikia, pateikia domino apie tai, kaip intensyviai naudojama energetika, koks produktyvumo lygis, tai yra konkurencingumo aspektai. Mes turime indikatorius, kurie parodo, kiek kiekvienas sektorius išskiria e, šiltnamio efektą sukeliančių mm, dujų. Taip pat yra duomenys dėl atsinaujinančios energetikos kiek energetikos išteklių suvartojama atitinkamame sektorije. Ir yra indikatorių dėl biovairovės. Taip pat e, indikatorių dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir kitų svarbių indikatorių, e, kaip pavyzdžiui veiksmingai naudojami ištekliai E, duomenys egzistuoja apie atliekas e, namų ūkiuose, tai yra siemas su vartojimu šalies viduje. E, kitas dalykas - galimybė gyventams naudoti rušiavimo įvairiomis įvairia įranka, įranga ir galimybėmis. Kitas elementas - užterštumas, E, triukšmas miestuose, e, žaliosios teritorijos e, gali turėti poveikio habitatams, taip pat ir gyvenimo kokybei. Transporto sektorius, kiek žmonių vietoje, naudo, vietoje autom, asmeninių automobilių naudoja visuomenį transportą, kaip naudojamas įvairios e, transporto rūšis, e, vėlgi transporto sektoriaus išskiriamas e, šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Noriu pasakyti, kad rodikliai arba indikatoriai yra tik tai priemonė, kuri leidžia nacionaliniu mastu įvertinti tikslus. Pačiame Pačioje pradžioje turėtume galvoti apie ambicingus tikslus, kurie leistų pasiekti strategijos Europa 2020 tikslų. Matote dabar priedą iš bendrųjų nuostatų reglamento. Galima įsivaizduoti, kad nacionalinių lygmenių valstybės narės pasirenka savo prioritetus, pavyzdžiui, mažų CO2 emisijų ekonomiką ir atitinkami elementai, e, taks, tikslai 20 e, metams ir taip pat numatomi tam tikri tarpiniai tikslai. Galima e, jau galvoti apie finansavimą tam tikram skaičiui projektų. Ir pavyzdžiui, pagal tai, kiek planuojama sumažinti CO2 emisijas ir tai galėtų E, pagal pavyzdžiui tai galėtų būti vertinamas sąnaudos politikos veiksmingumas. Dėkoju, mes jau 20 minučių vėluojame. Toliau daktaras Dario Gardžiulio iš kampanijas regiono. Kaip suprantu, ponas Molo jūs lydi, projektų vadovas, nežinau, kaip pasidalinsite savo laiku, bet prašom. Grazie, signor Presidente. Innanzitutto per il cortese invito eh, e l'attenzione mostrata nei riguardi di una. Ačiū. Visų pirma, dėkoju už tai, kad pakvietėte mus pristatyti kampanijos regionų. Jis yra trečias pagal gyventojų skaičių Italijoje ir turbūt turi vieną didžiausių veiklos programų Europos Sąjungoje. Esu parengęs pranešimą, bandau dabar jį atidaryti. Turbūt pažįstate šį regioną, lankėtės kampanijoje Neapolyje keletą kartų. aš esu atsakingas už valdymą, turiu įgyveninti bendrijos standartus, reglament, reglamentus regionuose. Pradėsiu nuo keleto bendro pobūdžio pastabų. Mm, ekonominės sąlygos visiems yra puikiai žinomos. Ekonomikos krizė nuo 2000 metų apėmė visą žemyną. Taigi mes priklausėme pirmojo tikslo regionui ir turiu pasakyti, kad Italijoje nebuvo pasiekta skurdžiausių ir turtingiausių regionų konvergencija. Taigi per man skirtą 20 minučių pasistengsiu per daug negestikuliuoti, e, nors tai labai būdinga italams, taip turbūt sutaupysiu šiek tiek laiko. Jūs žinote, kad mes susidurė su didelėmis problemomis, mūsų apėmė lik demografijos tsunamis, nulinis augimas. Taip pat turiu pasakyti, kad kampanijos regione yra labai didelis nedarbas, o tai yra vienas iš jauniausių Italijos regionų. Taigi, be tų bendrų pastabų dar norėčiau paminėti ir privalumus, ir trūkumus, kuriuos mes matome ir kuriuos lemia dabartinis teisėkuros paketas. Visų pirma, privalumai. Mes džiaugiamės, kad yra derinami, suderinami bendri standartai taikomi struktūriniams fondams. ES reglamentuose nustatomos bendros taisyklės. Todėl manome, kad tai padės supaprastinti programų rengimą. Iki šiol turėjome keletą priemonių skirtų regioniniam planavimui kurios būdavo įgyvendinamos lygiai dabar yra numatomas valdymo lankstumas. Tai yra labai svarbus e, veiksnys. Taip pat, e, kalbant apie asignavimus, leidžiami nukreipimai iki 2 procentų tarp skirtingų kategorijų regionų. Taip pat sujungiamos valdymo ir sertifikavimo institucijos. Tai yra teigiamas dalykas. Taip pat stiprinamas proporcingumo principas ir kontrolė, atsižvelgiant į finansinės rizikos dydį. Jeigu pažvelgtumėte į veiklos programą, pamatysite, kad buvo tam tikrų mokėjimų, nutraukimų, pertraukių. Tai buvo dėl komisijos vykdytos labai griežtos kontrolės ir tai neleido mums sparčiai judėti pirmin gyvendinant veiklos programą. Dar vienas e, svarbus aspektas yra veiksmingesnis mm, informacijos valdymas. Yra parengtas bendras rodiklių sąrašas, jis turėtų padėti apibendrinti duomenis ir renkti europinės ataskaitas. Vienas kolega jau minėjo, kad sumažinus metinių ataskaitų skaičių sumažės finansinė našta. Toliau vadinamasis sanglaudos veiksnys. Administracinės naštos sumažinimas turės didelį poveikį sanglaudai, taigi turėtume ir toliau to siekti, turėtume ir toliau uh, E, stiprinti vietos valdžios institucijų administracinius gebėjimus. Nei dar vienas teigiamas aspektas yra paramos gavėjams tenkančios biurokratinės naštos mažinimas. Šiame teisėkuros pakete yra sutelkiamas dėmesys į naud paramos gavėjų vaidmenį. Ir manau, kad čia laikomasi tinkamos politikos. Dabar norėčiau pakalbėti apie pasiūlymo trūkumus, kurie mūsų nuomonė gali padaryti neigiamą įtaką administracinėms institucijoms, kurios tiesiogiai valdo struktūrinius fondus iš ankstinių eksantę sąlygų sistema ir makroekonomikos reikalavimai. Tokia sistema gali sukelti problemų. Nebent būtų nustatytas proporcingumo kriterijus įgyvendinimo srityje. Mūsų nuomonė Mm, sąlygos, sąlygų kriterijų turi būti, kriterijus turi būti taikomas nacionaliniu lygiu. Toliau tęsdamas e, pamastymus apie trūkumus, paminėsiu rezultatų sistemą ir e, fond, lėšų išmokėjimo sustabdymo sąlygas. Mūsų nuomonė ši sistema turi būti racionalizuota. Manome, kad reikėtų platesnės diskusijos šio klausimu, kurioje dalyvautų ne tik nacionaliniai subjektai, bet ir regioniniai subjektai, kurių uždavinys, kaip jau sakiau, yra užtikrinti reglamentų veiksmingą įgyvendinimą. Toliau metiniai nacionaliniai pareiškimai apie valdymo patikimumą. Šį dalyką taip pat reikėtų ra racionalizuoti. Reikėtų racionalizuoti metinės atskaitomybės sistemą, taip pat e, komisijos teikiamą sąskaitų tvirtinimą. yra numatyta riba 250 milijonų eurų. Ir atrodo, kad visa, visas procesas nebus paprastesnis. Manau, kad valdymo ir sertifikavimo institucijų sujungimas neteks prasmės, kadangi čia kalbama apie visiškai kitą uh, audito sistemą, audito instituciją. Manau, kad kai kurie pasiūlymai smarkiai apsunkins didelių projektų įgyvendinimą. 40 procentų viso finansavimo maždaug 7 milijardus eurų, 7 milijardai eurų bus skiriami dideliems projektams. Dabar keletą žodžių apie pasiūlytų pakeitimų poveikį. Apskritai galiu pasakyti, kad e, pasikeis, kad dėl naujų reglamentų pasikeis bendroji struktūra. galiojusi nuo 2007 iki 2014 metų. Kolegos jau sakė, kad programavimo, programų rengimo pakeitimai ne visada duoda naudos, ypač kai kalbame apie struktūrinių fondų programavimą. Mano nuomonė, kai kurie pasiūlymai dėl dėrybų, jeigu galėčiau juos taip pavadinti, yra sveikintini. Visų pirma, reikėtų atlikti 2007-2013 metų laikotarpio inventorizaciją, pasigilinti ankstesnius veiksmus ir pasižiūrėti, ar jie tikrai davė pridnės vertės. Komisija akcentuoja, kad mažina naštą paramos gavėjams, tačiau faktiškai tai neturėtų reikšti naštos didinimo. Reikia gilintis į gyvendinimą ir pasitikrinti, ar dėl pas, pakeitimų administracinėms institucijoms ir kitiems neatsiras daugiau darbo. Ir dar baigdamas norėčiau priminti, kad jeigu norime išbristi iš dabartinės krizės, kuri yra apiemusi visą pasaulį, ypač mūsų žemyną, reikia laikytis taisyklių, tačiau kai taisyklės, kai taisyklių daugėja, tai gali būti, kad kurie nors regionai atsidurs prastesnėje padėtyje. Pirmininkė labai teisingai paminėjo, kad aš esu atsakingas už kampanijos regiono, regioninį biurą Briuselėje. Taip ir yra, tačiau prisimindamas ES įkūrėjų žodžius, galiu pasakyti, pacituoti Monė, kad žmonės tampa geresni, kai kontekstas yra geresnis. Visą tai turėtume prisiminti. Mes priimame reglamentus tam, kad regionų padėtis pagerėtų, kad jie galėtų pasinaudoti struktūrinių fondų privalumais. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Belin Molov iš Velder Consult iš Bulgarijos. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами... Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, man didelė garbė ir didelė atsakomybė dalyvauti čia viešajame klausime dėl bendros strateginės programos po 2013 metų. Prezentacijoje daugiausia kalbėsiu apie savo asmeninę patirtį, remsiuos asmeninę patirtimį, tai yra miestų planavimu. Taip pat atsižvelgsiu į tai, ką siekiama padaryti gyvendinant programą visuomenės labui esu parengęs keletą skaidrių. Aš esu architektas. Daugiausia dirbu miestų planavimo srityje. Dirbu rengiant reglamentus, strategijas susijusius su centralizacija, miestų planavimu, vietos ir regionų valdymu miesto valdymu. Taip pat ES sanglaudos politikos įgyvendinimu. Taip pat dalyvavau rengiant Bulgarijos poziciją, rengiant Dunojaus strategiją. Paminėjau Dunojaus strategiją, nes manau, kad patirtis ir Dunojaus strategija gali būti puikus pavyzdys padedantis spręsti šiandienos mūsų diskusijos klausimą. Taigi šiandien kalbėsiu apie tvarų miestų plėtrą, vietos plėtrą orientuota į specialius regionus ir supaprastinimo procedūrą. Būsimoji sanglaudos politika yra gera pradžia, kalbant apie miestų plėtros programą. Tai gali būti puikus variklis, puikus paskatinimas, kuriuo galės pasinaudoti ne tik miestų vietovės, bet ir visa valstybė. Mes džiaugiamės komisijos pasiūlymu dėl finansavimo konkrečiai miestų regionams. Taip pat mm, numaty, džiaugiamės numatytomis strategijomis sumažinti CO2 išmetimus ir spręsti kitas ekologinės problemas bei skirti dėmesį skurdžiausiams miestų regiono, rajonams. Matote dabar šioje skaidrėje didžiausius Bulgarijos miestus. Ten vykdomi integruoti miestų rekonstrukcijos planai. Ir tai bus pagrindinis pagrindas busimiems projektams, kurie bus finansuojami iš naujosios anglūdos programos. Bulgarijoje finansavimas iš tokio fondo būtent miestų plėtrai yra naujo, naujas dalykas. Ir mes planuojame apjungti skirtingas politikos sritis, integruoti ir į bendrą veiklą įtraukti daug skirtingų dalyvių. Taip ketiname įgyveninti miestų plėtros strategiją ir į planą įtraukti ne tik miestų planavimą ir investicinius projektus, bet ir kitas veiklos rytis – administracinės, ekonominės ir taip toliau. norime užtikrinti pridėtinės vertės gavimą. Bulgarijoje šis rytis yra veiklos, ši veiklos programa yra glaudžiai susijusi su apskritai miesto strategijų gyvendinimu ir mes be ES fondų naudojimo. Pagal integruotus planus planuojame naudotis ir kitais finansiniais mechanizmais. Tai yra pritraukti privačias lėšas. Planuojame ir šioje skaidrėje matote integruoto plano schemą, kaip viskas turėtų veikti. Dar keletą žodžių norėjau pasakyti dėl tvaros miestų plėtros. Integruot, investicijos į integruotą teritorinę plėtrą apjungia keletą projektų sričių. Tai leidžia sujungti arba naudoti skirtingų fondų lėšas vienam projektui. Taigi mes galime kalbėti apie didesnę teritoriją, kurią galime apimti ir taip pat apie artimuosius, artimus regionus prie miesto. Komisija siūlo 5 procentų išteklių skirimą būtent miestų plėtros projektų vykdymui ir tie projektui turėtų būti integruotos į teritorinės investicijos dalis. Ir tai yra vienas iš iššūkių, kalbant apie būsimos, būsimų valdymo pajėgumų kūrimą. Apie tai jau kalbėjo prieš tai kalbėjusieji kolegos. Dar kalbant apie Bulgariją, noriu pasakyti, kad Bulgarijai labai svarbu numatytas instrumentas bendrijos inicijuotam vietos plėtrai. Kalbant apie vietos plėtrą, regioninę plėtrą, čia turime omenyje plėtrą konkrečiuose regionuose, vietovėse, kuriems lyderiautų konkrečios vietos tarybos. Tarybos sudarytos iš nevyriausybinio organizacijų narių atstovų, viešų institucijų, valstybinių institucijų atstovų. Ir tose tarybose nei viena grupė neturės daugiau nei 49 procentų balsavimo teisės. Čia matote skaidrėje bendruomenių grupės. kurios planuoja įgyveninti plėtros planus ir kurios planuoja kartu įgyvendinti projektus, taigi dėl to pasiekti rezultatai turėtų būti labiau visapimantis. Tikiuosi, aiškiai matote šią naują skaidrę. Čia aš kalbu apie skirtingų strategijų gyvenimą, kai kalbame apie suinteresuotų šalių bendradarbiavimą ir fina, lėšų naudojimo iš skirtingų fondų. Čia paliečiau skirtingas sanglaudos politikos sritis. Matau, kad mano laikas baigėsi. Tada trumpai norėjau parodyti jums situaciją viename Bulgarijos regione. pamesta upės slėnyje kovo 12 dieną. Susirinko aštuonių bendrijų atstovai ir išrinko komitetą, komitetą, kuris parengs plėtros dokumentą, strategiją būtent tam regionui. jeigu komitetas paruoš strategiją būsimajam programavimo laikotarpiui. Toks būtų pavyzdys, dėkoju. Ja, vielen Dank, Herr Moloff, für die sehr interessanten. Kitas kalbėtojas. Labai ačiū. E, Teskime darbą. Norėčiau pakviesti poną Lohaidą. Prašom, žodis jums. Dėkuoju. Esame parengę uh, e, skaidrės, jos tai pasirodys. E, Heseno e, viešųjų investicijų bankas e, dirba, bendradarbiauja su socialiniu fondu, žemės ūkio, užsima finansavimu. Ir struktų, bendrasis reglamentas kalba apie įvairias procedūras, apie tai, kad reikia galvoti apie rezultatus pirmiausia ir stipresnės uh, sąlygas, bent jau tokie tikslai išdėsti komisijos pasiūlyme. Norėčiau apie tai jums ir papasakoti, pirmiausia apie supaprastinimą, veiksmingumą, elektroninės sanglaudas, supaprastinimą ir finansinės priemonės. Noriu labai trumpai pasakyti, kad daugelis ryčių, kaip sakė pons Gagulijo, esame e, susiję tiesiogiai su pasiūlymais Ir pradėsiu nuo elektroninės sanglaudos. Reglamente sakoma, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog 2014 m. gruodžio 31 dienos visa informacija e, turėtų būti e, pateikiama elektroninė forma. E, tai yra sveikintina iniciatyva, ji gali prisidėti modernizuojant administravimą. E, duomenų perdavimą susijusiems asmenims, bet tai e, gali e, veikti tik tai tada, kai bus numatytos lėšos ir techninė struktūra bus sukurta. Kitaip tariant, 14 e, metų gruodžio 31 diena nėra vis tik tai reali, realistiška data Vargu ar galite išskaityti mano skaitrės, bandysiu aš jums plačiau paaiškinti. Taigi, terminas nustatytas nėra realistinis projektų e, rengimui, rengimui reikia bent šešių mėnesių, reikia pirmiausia išsiaiškinti visas detalės. Taigi sveikiname Danijos pirmininkaujančias kompromisinį pasiūlymą Kitaip tariant, siūloma iki 16 metų pabaigos atidėti terminą. Bet mes įsivaizduojame, kad realiausia data yra 2017 metų pabaiga, nes e, kalbama ir apie deleguotosius teisės aktus apie tai, kad reikia 36 mėnesių nuo pasiūlymo pateikimo Kitas klausimas - finansiniai, e, žmogiškiai ištekliai. Ir jų skirimas tokiam projektui reikštų, kad e, pirminių išteklių neužteks. Komisija galbūt galėtų suteikti techninę pagalbą, mm, paremdama projektą. Paaiškinsiu. Per pastarąjį projektavimo laikotarpį portalo e, kaina buvo, įkūrimo kaina buvo labai e, aukšta, 20 tūkstančių eurų taip pat prisitaikymui ir e, kitiems elementams e, reikia skirti labai didelės lėšas. Šimtus tūkstančių ar net milijonų. E, taigi reikia e, ne tik kalbėti, bet ir veikti. Jeigu siūloma iniciatyva, reiktų galvoti ir apie finansavimą. E, taip pat reikia užtikrinti sąveiką tarp įvairių dalyvių sistemos ir nepamiršti, kad techniniai elementai pareikalaus investicijų. Pateiksiu Jums keletą pavyzdžių, bet ne visus vardinsiu, nes e, neturime daug laiko. E, atkreditavimo klausimas. E, administruojant, kontroliuojant išvadas, išlaidas, ministerijos dabar le, nu, le, išduoda leidimą panaudoti uh, E, lėšas taip pat yra kita administravimo įstaiga ir e, Tokiu būdu yra išmokamos lėšos, galbūt būtų galima supaprastinti viską vietos lygmenių. Tai reikštų, kad uh, papildoma administracinė našta sumažėtų, kadangi ji visai niekam nenaudinga. Dabartinė e, sistema gal ir nebloga, tačiau galbūt pasiūlymai užtikrintų geresnę kokybę. Taip pat e, tai susijęs su pervedimais žemės ūkio srityje. Reikia žiūrėti, ar tie pasiūlymai nesukurs papildomos administracinės naštos, neįves papildomos kontrolės reikėtų ne apie didesnę kontrolę galvoti, bet apie tai, kaip sistemą visą suvienodinti. Tokia pati kontrolė, toks tipas turėtų būti a, vykdoma auditorių ir taip pat atsispindėti metinėse ataskaitose, taip pat vidaus audituose egzistuoja dabar penki net auditai arba patikrinimai, tai vargu ar yra veiksminga. Reikėtų, kad kai kurios regionės struktūros perimtų auditavimo funkciją. Kiti pasiūlymai. 32, 40 straipsnėje, 110 e, reglamento straipsnėje. Kalbam apie finansinės priemonės, kurios yra naudojamas, mes sveikiname tai. Šios e, priemonės yra naudingos, bet reikėtų jas supaprastinti, nes tada būtų lengviau jas taikyti. egzistuoja galimybė pasinaudoti ir privačiomis lėšomis ar sukauptomis e, žiniomis ir tokiu būdu padidinti e, veiksmingumą. Reikėtų stiprinti ir drausmę tai užtikrintų, kad nepasitaikys piknaudžiavimo valstybės pagalba atveju. Ir pas, tačiau pasiūlymuose yra pateikta e, skirtingas būdas, kaip vertinti atitinkamas finansavimo priemonės. Mums reikia, kad komisija paskelbtų uh, aiškia iniciatyvas, nesuprantame, kodėl taikomas skirtingas požiūris į tą pačią priemonę. Reikia, kad regioninių uh, mastų būtų įgyvendama veiksmingai ši priemonė, galimybė, ne, bent jau mūsų bankui tai labai aktualu, taip pat ir kitiems regioniniams bankams ar institucijoms, nes mes uh, žinome geriau taisyklės ir galime greičiau ir geriau sureaguoti ir galime e, suteikti optimalią paramą naudos gavėjams. Reikia įtraukti, kaip galima plačiau, regionius veikėjus į fondo administravimą. Norėčiau e, dabar apibendrinti savo mintis ir reikia klausti, ar komisija pasiekė pirminio teks, e, tikslo. Galime sakyti, kad komisija siekia suderinti e, fondų reglamentavimą, supaprastinti elektroninę atskaitomybę. Ir e, pasiūlymai yra teisingi taisyklių dėl fondų vienodinimas taip pat užtikrina tai, kad bus vienodai interpretuojamos tos taisyklės vienodai bus e, taikomas sistemos, e, ištekliai veiksmingiau panaudojami ir viskas e, turėtų būti supaprastinta. Tačiau tie tikslai kol kas nepasiekti. Aš jau minėjau kai ką ir labai svarbu, kad būtų taisyklės paprastesnės įdėgiant tą harmonizavimą, o ne atvirkščiai Pavyzdžiui, akreditavimo pareigūnai, kol ka, ar jie tikrai reikalingi, nes kol kas ir, ir e, viskas vyko sklandžiai, net jeigu tokių pareigūnų ir nebuvo. E, reikėtų, kad ir stebėsienos reikalavimai būtų sumažinti ne per nelik daug, bet bent tam tikrų mastų tam reikės mažiau ir administracinių pajėgumų. E, aš pritariu pono Mendes mintims, o dėl pono Trilingo, e, kuris kalbėjo apie rezultatų vertinimą ir stebėseną, pasakysiu, kad reikia, jog tie tikslai užtikrintų, kad praktikoje lėšos bus skiriamos koncentruotoms sritims, o ne išbarstytos. Jeigu įgyvenimo 50 e, projektų, tai nepavyks visko padaryti, nepavyks to susijęti su tikslais. Reikėtų galvoti apie mažesnį projektų skaičių ir apie e, paramą ir paramą atitinkamiems tikslams. reikėtų vienodo taip pat interpretavimo taisyklių, kad būtų galima užsitikrinti aiškumą planavimo etape. Ir taip pat prisiminkime, kaip ekspost įvyko tam tikri koregavimai. Reikia, kad būtų parlamentas įtraukiamas, reikia užtikrinti skaidrumą E, net e, nepamirštant, kad e, įgyvendinant atitinkamas nuostatas skirtingai nepasieksime savo tikslų. Reikia galvoti, kaip praktiškai bus įgyvendinamas reglamentas pasiūlytas. Mes sekretoriatui pateiksime savo e, dokumentą, jame atsispindės mūsų išsamesni pasiūlymai. Labai ačiū. Ja, herzlichen Dank. Ačiū. Dėkoju daktarui Lohaidė už komisijos pasiūlymo adresų išsakytą kritiką. Dabar norėčiau kreiptis į komisiją. Ar komisija turi ekspertą, kuris galėtų pakomentuoti, kas norėtų tai padaryti. Ponas Martinas. Ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę. Labai sudėtinga yra komentuoti tokius įvairius pasisakymus, pranešimus. Žinau, kad uh, laiko yra nedaug, norite palikti laiko ir kitoms popietės diskusijoms. Sureaguosiu į pagrindinės išsakytas mintis. Visų pirma, daktaro Zulek išsakyta mintis, jis kalbėjo apie e, komisijos pasiūlymų e, klausė, kėlė klausimą, ar komisijos pasiūlymai reiškia esminius pokyčius. Jis atsakė, kad ne. Aš e, galbūt vartosiu panašią terminologiją, bet viską suformuluosiu paprašiau. paprasčiau. Aš manau, kad komisijos pasiūlymuose yra esminių pokyčių, e, kalbant apie strateginį programavimą ir sanglaudos politikos įgyvendinimą, susijęjant ją su strategijos Europo 2020 prioritetais ir su veiklos rezultatais. Komisija savo pasiūlymuose numatė įvairių mechanizmų, jeigu pavyks juos išsaugoti ir įgyvendinti, tai reikš svarbu sanglaudos politikos įgyvendinimo skirtumą. E, yra numatyta nauja intervencijų logika. Finansavimas bus labai aiškiai susijęs su nustatytais tikslais. Kai kalbame apie tikslus, tai reikš ne tik konkrečių žodžių surašymą reglamente. Iš tikrųjų bus kuriamas mechanizmas, kuris užtikrins, kad fondų, lėšų ir fondų panaudojimas per veiklos programas reikš, kad e, finansavimas bus labai aiškiai susijęs su konkrečiais tikslais nustatytais tuo lygiu. Taigi mes nustatėme teminius tikslus susijusius su strategija Europa 2020. Programas e, struktūrizuojame taip, kad tie, kas yra atsakingi už jas, Mm, nustatytų konkrečius tikslus susijusius su prioritetiniais veiksmais ir taip pat su tais konkrečiais tikslais bus susijęti rezultatų rodikliai. Taigi yra numatyti mechanizmai, kaip įvardyti tikslus ir rezultatus ir numatomas stebėsenos mechanizmas. Žvelgdamas į visą rodiklių rinkinį, o apie tai kalbėjo ponas Triling, turiu pasakyti, kad svarbu vertinti visą paketą. Labai svarbu žiūrėti į programos struktūrą, kaip suformuluotos prioritetinės kryptis, mm, kokie numatomi rezultatai, rezultatų rodikliai. Ir rezultatų rodikliai yra būdas stebėti, kaip įgyvendinamos atskiros operacijos, atskiri veiksmai, kurie duoda rezultatų. Komisija mano, kad RDF ir sanglaudos fondo atveju nebūtų naudinga iš anksto nustatyti rezultatų rodiklius. Juos turėtų nustatyti programų rengėjai, jie turi būti aptariami su komisija ir tai, tai ir įeis į visą dėrybų procesą kad būtų pasiekti tokie rezultatai, kokiu mes norime. Ir tai tai susijęs su veiklos rezultatų rezervu. Šis rezervas yra būdas užfiksuoti pagrindinius rodiklius, kad turėtume mechanizmą padedantį mums įgyvendinti tuos pokyčius, kurių siekiame. Taip, iš tikrųjų, kyla sunkumų ir Daktaras Zulek labai teisingai įvardijo kai kurios kylančius iššūkius. Komisija juos suvokė, tačiau tai, kad yra iššūkių ir kad yra galimų sunkumų, nereiškia, kad mes neturėtume bandyti kurti tokio mechanizmo, kuris padėtų dėmesį nukreipti nuo lėšų įsisavinimo į nustatytų tikslų siekimą ir veiklos rezultatų rezervas kaip tik ir bus būdas tai daryti. Jame bus akcentuojami pagrindiniai veiklos rodikliai, mm, rezultatų rodikliai. Sunku apsiriboti vien rezultatų rodikliais. Ir taip yra dėl laiko. Jeigu norime peržiūros proceso, po kurio programuose būtų daromi tam tikri pakeitimai, tai peržiūra turi būti vykdoma prieš pasibaigiant laikotarpiu ir tuo metu ne visada bus galima įvardyti rezultatus. Tačiau mūsų krypties pasikeitimas yra akivaizdus. Komisija mano, kad tas pasikeitimas bus esminis. Dėl supaprastinimo. Tai taip pat yra viena pagrindinių komisijos pasiūlymo temų. Yra paskelbta ir kitų dokumentų, kuriuose aiškiai pasakyta, kurie pasiūlymo elementai reiškia supaprastinimą, kas supaprastinama paramos gavėjams. Kalbant apie valdymo institucijas ir jų darbo supaprastinimą, e, čia pagrindinis testas yra tai, kad reglamento reikalavimai turi būti pagristi. Mm, norima užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai uh, Mm, išleidžiamos ir e, efektyvumą reikia e, vertinti pagal tai, kas būtų, jeigu nieko nebūtų daroma. Ir čia reikia pusiausviros ir žiūrėti, ar pasiūlymai sukuria tinkamą pusiausvyrą. Dėl sanglaudos mes manome, kad numatytas laikas yra pagristas, jis atitinka skaitmeninės darbo tvarkės nustatytus tikslus, dauguma valstybių narių jau eina tinkamu keliu ir komisija yra pasirengusi teikti techninės e, gairias šio klausimu. Toliau e, rezultatų pasiekimo sistema. Mes norime parodyti, kad stipriname sanglaudos politiką, kad išvengtume tų sunkumų, kurių uh, E, kasmet kyla dėl klaidų lygio. Manau, kad negalime stovėti vietoje, turime numatyti ir tam tikrų sistemą stiprinančių elementų. Esminio reorganizavimo nebus. E, kalbant apie centrinę architektūrą, bus užtikrintas testinumas. E, ta architektūra, kur tik įmanoma, bus racionalizuojama, čia turiu galvoje metinės įgyvendinimo ataskaitas. Taip pat bus sustiprinti iš ankstiniai patikrinimai, kad valstybės narės būtų atsakingos už paskirtas institucijas ir prižiūrėtų tas institucijas įgyvendinimo laikotarpiu. Metinės ataskaitos mūsų nuomonė yra visoms organizacijoms įprastas dalykas. Jeigu visos organizacijos parengs metinės ataskaitas, tai bus pagrindas e, patikinimams, kurie yra teikiami. Ir manome, kad įmanoma tai bus numatyti valdymo programuose ir taip sustiprinti valdymą. Ačiū. Ja, herzlichen Dank, Herr Martin, für die. Dėkoju ponui Martinui. Ačiū už šias pastabas. Dabar norėčiau suteikti žodį komiteto nariams. Yra du norintys pasisakyti. Norėčiau paprašyti jūsų nekalbėti ilgai, tik pateikti trumpų klausimų. Pirmas kalbėtojas yra ponas Olbricht. Jis yra vienas iš nedaugelio narių, kurie tikrai yra įsigilinę į šios, šią temą. Dėkuoju, pirmininkė, už jūsų malonius žodžius. Pateiksiu keletą klausimų. Pirmasis e, ponui Bachteriui jūs e, sakėte, kad bendroji sistema neturėtų būti siejama su deleguotaisiais aktais. E, ar jūs galvote, kad reikėtų e, pateikti pas, teisėgros pasiūlymus? Aš pats turiu mm, tam tikrų nuogasta abejonių dėl šito. Aš ne, manau, kad pirmiausia tai siema su tipiniais deleguotaisiais aktais. E, Ar aš noriu jūsų paklausti, kokia būtų jūsų e, e, nuomonė, ar reikia teisėkuros aktų ar deleguotojų aktų šiai bendrai sistemai. E, toliau e, Markui Trilingui klausimas dėl rodiklių. Jeigu aš teisingai supratau, jūs sakėte, kad indikatoriai turi būti traktuojami taip pat kaip teminiai tikslai. Kitaip tariant, reikėtų labai aiškių su rezultatais siejamų indikatorių. Mes, aš noriu paklausti, ar ta, tie tikslai, kurie taikomi regionės plėtros fondui, yra kitokie negu teminiams tikslams ar reikėtų teminių tikslų indikatorių ir ar jie turėtų būti siemi su bendraisiais tikslais, kaip viskas yra. Jeigu jūs būtumėte e, parlamento narys, ar siūlytumėte visiškai atsisakyti e, regionės plėtros fondo indikatorių ir taikyti bendrai indikatorius teminėms tikslams ir nebetaikyti jų regionės plėtros fondui? Aš klausiu jų, to, jūsų todėl, kad pasisakyčiau už tai, kad nebebūtų tokių indikatorių regionės plėtros fondų ir kad būtų taikomi jie bendrai. Toliau, e, ponui e, Darijo Gariulo pasiūlymas dėl naujo finansinio reglamento. Kol kas jis nepaaiškino parengtas akreditavimo problema, metinių deklaracijų e, sistema, pasiūlymai dar nėra išbaigti. Ar jūs manote, kad finansinis reglamentas, e, kuris bus rengiamas, viską dar labiau apsunkins? Vienas finansinio reglamento elementas e, bus susijęs su arba tik komisija, arba komisija ir valstybėmis narėmis jūs tarsi sakote, kad viskas komplikuosis. Dar turime laiko jam parengti, tam finansiniam e, reglamentui. Ar jūs jau numatote galimas jo pasiekmes? Štai tokie mano klausimai. Dabar e, iš eilės suteiksiu žodį. Norintiems pasakyti, du dar kolegos nori pasakyti, o paskui jau suteiksiu žodį ekspertams. Vanistelroj ir ponė Kriol. Ponas Vanistelroj. Gerai, rimtai dabar. E, aš mačiau tik tai skaidrę e, pirmojo pasakymo, gal kitus susirinksiu vėliau. E, šeštas puslapis kalbama apie tai, kad reikia paaiškinti apibrėžimus standartizuojant visą sistemą. Jūs esate ekspertai, jūs daugybę metų jau žiūrite į mūsų darbą, į tai, kaip sanglaudos politika yra gyventinama. E, dabar e, plačiau mes žiūrime į bendrą strateginę sistemą. Ir kaip dabar su tais, e, tomis formuluotėmis, tai nėra tik tai patikslinamas. Ir e, kaip Jūs galvote, ar komisija turėtų naujus pasiūlymus pateikti dėl apibrėžimų? E, ką Jūs turite galvoje šeštame puslapyje? Ir kitas e, klausimas. Dabar krizę išgyvename. Kaip įsivaizduojate, ar regionuose viešasis aspektas tikrai prisidės, ar bus užtikrintas kofinansavimas, pavyzdžiui, Bulgarijoje ar kitur, ar bus rastos lėšos valstybinės. Ten, kur e, tam tikrose vietose, miestuose, regionuose, kur gyvena žmonės, gal reikia ieškoti tik privačių šaltinių. Nes kitaip e, ES lėšos bus mažiau panaudojamas. Tai kokie jūsų yra lūkesčiai? Ir dar e, kampanijos regiono atstovai klausimas. Mes išklausėme pono Barką, ministro Barką pasitaiso kalbėtas. Ir jisai sakė, kad jisai užtikrino persilaužimą dėl to, kad e, nacionaliniu mastu pradėta veikti. E, tokiu būdu buvo galima panaudoti nepanaudotas, e, pakartotinai panaudoti transportui, pavyzdžiui, skirtas lėšas, kurios nebuvo pradžioje panaudotos. Labai daug nusiskundimų dėl naujo pasiūlyto reglamento, bet galbūt intervencija nacionalinių lygmenių E, gali duoti teigiamų rezultatų sistemoje, kuri būtų orientuota į rezultatus. Partnerystės susitarimuose pirmą kartą valstybės tiesiogiai dalyvaus. Taigi tai susiję ir su e, indikatoriais. E, Pone Trilinka, jūs gavote apie e, rezultatus veiklos. Konstanca Krėl. Labai ačiū. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Dėkuoju e, ekspertams už labai įdomius pasisakymus. E, tam tikrą prasme e, jūsų darbai atspindi ir mūsų kelių pastarų mėnesių veiklą komitete. Dabar dėl supaprastinimo reikia E, to siekti, jeigu mes e, prašome penkis kartus atlikti kažkokius kontrolės veiksmus, tai kas yra, ar mes nepasitikėme e, anksčiau tikrinusią įstaigą ar struktūrą. Auditoriai, nacionalinių lygmenių, auditorumai turi dalyvauti komisija, taip pat sako, kad reikia, kad būtų daromas tai arba tas arba anas Europos audito rūmai turi pripažinti nacionalinių auditorių darbo rezultatus. Tačiau kaip tai paversti realybę? Ar jūs turite kokį nors konkretų pasiūlymą dėl to? E, taigi tiek. Pirmas e, klausimų ratas baigtas, ekspertai patiks savo atsakymus. Ponas Bachleris. Prašyčiau e, trumpai. E, trumpai ir gražiai atsakysiu. Klausimas, kurį pateikė ponas Olbrecht. pasižiūrėjus į struktūrinę sistemą, galima mm, kalbėti, kad reikia vis tik tai teisėkros dokumento. Bendrijos strateginės gairės um, siūlo teisėkros dokumentą. Strateginė sistema turėtų būti galingesnis dokumentas, bent jau mano nuomonė. Taigi, matome tam tikras galimybės sustiprinti jį kai kuriuose vietose, ypač dėl teritorinio aspekto. Mums reikia saistomo įsipareigojimo iš tarybos dėl pasiūlymų pagal tą bendrąją strateginę sistemą. Van, ponui Vanistelrui galiu pasakyti, kad vienas dalykas yra tai tikslai, kitas e, strateginė sistema bendroji dėl tikslų. Dėl tikslų sutarėme su Nikolas Martinu. Atlikti labai rimti pokyčiai galvant apie sanglaudos politikos e, ateitį, užtikrinant nuoseklumą, geresnius rezultatus. Būtent dėl tos priežasties manome, kad reikia daugiau aiškumo. Praeitie sanglaudos politika buvo kritikuojama dėl to, kad pernelyg daug yra numatyta tikslų ir nėra aišku, e, kokia yra skirtingų tikslų svarba. Jeigu pasižiūrėsime į skirtingas strategijas ar programas, pamatysime, kad egzistuoja aiški hierarchija e, nuo bendrosios misijos, e, pereinama žemyn prie konkrečių tikslų, paskui prioritetų. Uh, prioritetinių tik, e, tikslų. Šiuo metu matome, kad vis tik tai egzistuojanti hierarchija dėl tikslų nėra labai aiški. Reikia, kad naujas pasiūlymas užtikrintų didesnį aiškumą, lyginant su dabartiniu pasiūlymu galbūt būtų galima pastelti vieną iš e, egzistuojančių straipsnių ir aiškiai atskirti e, atitinkamus dalykus. Toliau. Ponas e, Gargiulio, Italijos atstovas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš nekalbėjau apie indikatorius, tikslus, Labai sudėtinga yra dabar numatyti tikslus, nes jie po dviejų ir trijų metų, o ypač po septynių, gali būti visai kitokie nes planuojame septyniarių metų laikotarpį, visuomet e, kalbėdamas galvoju apie valdymo problemas, ponia Olbricht. Sakiau, kad galbūt jau nusprendėme, kokia, kaip viskas atrodys ateityje. Keista, bet atrodo, kad toks yra požiūris. Komisi, auditoriai jau interpretuoja komisijos pasiūlymus, tarsi jie e, jau būtų patvirtinti reglamentai. Ką tik kolega kalbėjo apie finansinės priemonės. Mes čia visi esame techninių dalykų ekspertai, kaip ir politikai, ir žinote, kas tai iš tikrųjų yra. Finansinės priemonės Jessica Jeremy egzistuoja komisija, jau elgesi taip, tarsi 14-20 metai e, reglamentai dėl šio laikotarpio būtų patvirtinti. Dabar sureaguosiu į ponios Krell klausimą ir dėl kontrolės sistemos egzistuoja keli lygmenys. Pirmasis, ant Antrasis komisija, Europos parlamentas atlieka stebėseną, e, nacionaliniai auditoriai, taip pat Europos auditorumai. Bandžiau kalbėdamas pasakyti trumpai, kokia yra ekonominė socialinė situacija regionuose. Regionai e, yra labai nukentėję kalbame apie stebėseną. Tačiau kai kas yra visiškai sugriauta, žlugę. Mūsų patirtis yra kitokia. Bandome su komisijos auditoriais e, užmėgsti dialogą ir parengti tam tikrą tikrintinų e, dalykų sąrašą, kuris būtų patvirtintas ES lygmenių. E, Paskui galiu paminėti e, teigiamą patirtį atliekant bendrus auditus įvairi, pavyzdžiui, audito rūmams, nacionaliniams auditoriams, komisijos auditoriams. E, galbūt galima sakyti, kad yra trys lygmenys audito, bet iš tikrųjų šeši. O jeigu mes e, juos būtent paversime trimis, tai pamatysime daug teigiamų elementų Reikėtų galbūt tokį dalyką rekomenduoti, nors tai nesispindi dabartinėme e, pasiūlyme. Dėkoju už pastabas ir aš noriu pateikti klausimą. Dar porą klausimų ekspertams buvo pateikta. Pone Trilink, pone Luhaidė dar atsakys į tolesnius klausimus. Ponas Trilink, dėl rodiklių sąrašo buvo užduotas klausimas. Jeigu tikslai turėtų būti sujungti su temomis, ir dabar atsakysiu į pono Haidė pastabą. reikia kalbėti apie europinius tikslus nacionaliniu lygiu pagal temas. Dabar, kai kalbame apie investicinius prioritetus, kyla kitas klausimas. Tai yra, kokius, kiek patikimi ir objektyvus, objektyvus gali būti numatyti rodikliai. Čia reikėtų atsižvelgti į prioritetus ir valstybės narės, atsižvelgdamos į veiklos rezultatus, turėtų numatyti konkrečius susiju, tuos susijusius rodiklius. Taigi aš matau tuos skirtingus rodiklių lygius. Taigi CEF ir RDF reglamentai yra ta vieta, kur galima dar būtų pasiūlyti papildomų rodiklių skirtingiems lygiams, skirtingiems investavimo prioritetams. Dėl veiklos rezultatų rezervo reikia kalbėti apie tikslus ir apie kitą pasiūlymą sankcijų mechanizmą. Taigi veiklos rezultatų rezervas tam tikriems tikslams pasiekti ir sankcijos dėl tikslų nepasiekimo. Taigi visų pirma būtina numatyti kuo ambicingesnius tikslus visose srityse. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Mula. Jei teisingai supratau klausimą, buvo klausima, ar įmanoma vietos lygių kalbėti apie bendrą finansavimą, tai yra iš sanglaudos fondo ir iš privačių lėšų. Ir kaip galima būtų įsisavinti tą finansavimą. Pagal neformalias regionų strategijas manau, kad tą padaryti įmanoma, jei kelios savivaldybės parengtų konkretų projektą su nemaža grįžtamąją vertę. Tuomet galima būtų kreiptis į verslo įmonės. Ir mano nuomonė, tokiu būdu būtų pasiekta geresnių rezultatų ir fondų lėšas būtų įsisavinamas geriau. Dabar kilo problema dėl fragmentavimo. Nėra konkrečios praktinės naudos. Jei projektas atitinka ir privataus sektoriaus tikslus, tuomet rezultatai akivaizdžiai bus pasiekti geresni. Taigi manau, kad reikėtų orientuotis į vietos plėtros, plėtras skatinančius planus. Dabar žodis ponui Laheidė. Klausimas buvo dėl to, kaip tai įgyvendinti praktikoje, kaip supaprastinti patikrinimus. Ar galima gražiausiai pasitikėti ir pritarti tiems toms išvadoms, kurias priimė vietos ar nacionalinė audito institucija. Europos lygių galima sakyti, kad audit, Europos audito rūmai galėtų pasitikėti vietos auditorių darbu. Galbūt galima būtų numatyti tą galimybę bendradarbiauti ir e, pasitikėti tais auditoriais rengiant bendradarbiavimo sutartis. Dėl ataskaitų iš komisijos girdėjome, kad tai būtų įmanoma ir kalbant konkrečiai apie praktinį gyventinimą, mano nuomonė, svarbu tai, kad projektai yra įgyvendinami keliarius metus. Ir iš tikrųjų ataskaitų teikimo laikotarpiai skiriasi. Kalbame apie skirtingus ataskaito pateikimo laikotarpius ir skirtingus sąskaitų laikotarpius. Taigi tai reikėtų atsižvelgti, nes jei neatsižvelgsime, tai bus tam tikras netitikimas. Dėkuoju, o dabar vėl žodis kla... tiems, kurie nori paklausti. Trys klausimai. Prašau. Pane Šiolė. Du klausimus turėčiau. Dėl rodiklių. Iš ekspertų pasisakymų aišku, kad rodikliai turi būti orientuoti į skirtingus lygius. Problema ta, kad kai kalbame apie bendrus rodiklius, jie yra orientuoti į priemonės, o ne į rezultatus. Taigi, norėjau paklausti, ir atsižvelgti tai, ką jau sakė ponas Trilling. Ar galime kalbėti apie rezultatus, kurie būtų orientuoti į, apie rodiklius, kurie būtų orientuoti į rezultatus? Galbūt reikėtų kalbėti apie europinius rodiklius ir pateikti tik tam tikras rekomendacijas ir ten paminėti tuos rodiklius ir nu, paminėti lygius ir sritis, kuriuose jie galėtų būti naudojami. Taigi, aš ir norėjau paklausti, galbūt reikėtų kažkokiu tam tikrų gairių, kokie, gairių, kokie rodikliai turėtų būti naudojami europiniu lygiu, o kokie rodikliai turėtų būti naudojami nacionaliniu lygiu. Kitas dalykas. Tas strateginis aplinkosauginis aspektas. Kaip mes jį galėtumėme įtraukti, jį, kad pagerintumėme veiklos rezultatus. Dėkuoju dabar Michel Toer. Ačiū pirmininkė. Norėjau padėkoti liberalų vardu atėjusiems ekspertams. Tikrai turėsiu nemažai apie ką pagalvoti. Šiuo metu kaip tik su taryba aptarėme šiuos dalykus ir ponas Liodė iškėlė svarbų klausimą dėl skirtingų fondų ir dėl to, kad gali būti di didelė klaidos galimybė didelis tas klaidos lygis. Taip dėja, kaip biudžeto komiteto narys aš galiu tą patikinti, kad tas netitikimas yra tris kartus didesnis nei turėtų būti. Komisija sako, pakeisime taisyklės. Ir mes manome, kad čia labai svarbu kalbėti apie supaprastinimą, kad pareiškėjams taisyklės būtų kuo paprastesnės. Reikia pasistengti sumažinti tą netitikimą, tą paklaidą. Ir norėjau paklausti, kokius konkrečius pasiūlymus šioje srityje jūs esate pasiruošę pateikti. Mes žinome, negalime priversti nacionalinių audito rūmų imtis tam tikrų sankcijų. Mes galime tik kažkaip įtraukti šį aspektą. Būtent to prašau komisijos ir kreipiuosi klausdamas, ar jūs turite konkrečių pasiūlymų kaip valstybės narės turėtų elgtis sankcijų srityje. Ar regionai turės savo audito kažkokias institucijas ir taip bus supaprastinamas šis procesas, ar kažkokie kitokie pasiūlymai yra numatyti. ponas Geijer. Taip, regioninės plėtros fondo paklaida yra išties fondų lėšų panaudojimas ir paklaida yra labai didelė, tai yra tarsi mūsų Achilo kulnas 7,7 procento klaidų lygis. Taigi, iš ties yra per didelis skaičius 7,7 procentų klaidų lygis. Taigi, be kurios šalies vyriausybė gali pasinaudoti šiuo skaičiumi kaip argumentu. Problema ta, kad strategijos ir problemos yra skirtingos čia, kaip amžina diskusija tarp krikščionybės ir protestantizmo. Taigi klausimas būtų toks. Noriu paklausti ekspertų. Ar bandėte pasiaiškinti, kodėl vis dėlto tas klaidų lygis nemažėja. Ponas Gadulo, Gargiulo skundėsi, kad jo regione yra tie šeši kontrolės lygiai. Bet norėjau patikslinti, kad Europos parlamentas nėra kontrolės institucija. Iš tikrųjų, pati Italija yra atsakinga už sanglaudos politikos įgyvendinimą. Taigi, dar kartelį ekspertų norėjau paklausti, kodėlgi tas klaidų lygis yra toks aukštas. Ar tai yra administracijos problema, ar dėl to, kad nacionalinių šalių biudžetai nėra suderinti su Europos sanglaudos politika. Taigi, kur yra problema? Dėkoju, sako pirmininkas, dabar atsakymams laikas. Really Galiausiai viskas bus susijęs su pinigais, todėl norėčiau ekspertų ir paklausti um, apie pinigus. Džono Bachnerio norėčiau paklausti štai ko. Norėčiau grįžti prie jūsų penktos skaidrės jūs nepateikite jokių pasiūlymų, juk viskas slypi detalėse. Taigi, kaip bus paskirstomi pinigai sanglaudos regionams, konvergencijos regionams, juk yra antras priedas ir visiškai aiškios formulės. Jūs galite mm, atsiversti reglamentą 1083 ir jo antrą priedą ir pamatysite, kaip viskas yra skaičiuojama. Ten yra visiškai viskas aišku. Žinoma, galima kalbėti apie kažkokias politinės korekcijas, kurias atliks e, taryba tvirtindama daugiametę finansinę programą. Šiandien turime komisijos daugiametę finansinę programą ir regionų generalinis direktoratas viską suskaičiavo. Turime 162 milijardus eurų. Taigi mano klausimas jums kaip ekspertui, ar komisija turėtų likti prie dabartinių mechanizmų ir lėšas skirti mažiau išsivystusiems regionams. Dabar mes turime bendrą pasiūlymą dėl viso fondo, visos anglaudos fondo ir niekas nežino, kaip bus paskirstyti tie 162 milijardai regionams ar regionų viduje. Taip pat neaišku, kaip bus paskirstytas 53,1 milijardo išsivyščiusiuose regionuose. Jūs kalbėjote apie viršutinę ribą. Yra kalbama apie 4 procentų viršutinę ribą. Taip pat e, kiekviename, kiekvienoje 5 procentų pakopoje dar kalbama apie 3,7-3,2 procento. Komisija atrodo nėra numačiusi keisti dabartinių mechanizmų, bet juk galiausiai vyks kova tarp valstybių narių, ne komisijoje, bet tarp valstybių narių apie tai, kaip pas, bus paskirstomos lėšos iš bendro paketo. Pana Seller, nenoriu kritikuoti audito rūmų, jo narių įgūdžių, jų narių įgūdžių, bet žinau, kad audito rūmai siekia įrodyti savo darbo vertę, tikrindami viską, kol ras klaidų. Ir turiu pasakyti, kad klaidų lygio procentai nieko nesako, kol nežinome, kas lypi už tų skaičių. Ir bent jau taip rodo mano patirtis. Kyla daug klausimų, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų procedūrų interpretavimo. Uh, Man svarbiausias rodiklis yra, ar lėšos naudojamos tinkamiems ar netinkamiems tikslams. Taip pat e, reikėtų kalbėti ir apie biurokratiją ir atskirti šios dalykus. Pone Ernst. Ačiū. Noriu pateikti du klausimus. Pirmiausia, kolega iš kampanijos pateikė labai puikia mintį. Jis kalbėjo apie ES steigėjų uh, dvasę, kalbė, sakė, kad reikia atsižvelgti į regionų įvairovę. Aš noriu grįžti prie veiklos rezultatų rezervo klausimo. Manau, kad dėl šio rezervo regionų biudžetai tampa netokie aiškus. Nežinome, kas bus ateityje, kas bus po daugybės metų. Galbūt neverta nustatyti tokios tolimos datos. Taigi gal ekspertai galėtų apie tai pakalbėti. Kitas klausimas. Supaprastinimas. Jūs kalbėjote apie 7,7 procentų klaidų lygį. Tai yra oficialus skaičius. Bet norėčiau paklausti, kokios yra tikros klaidos, kok, kokių klaidų dažniausiai pasitaiko. Juk negali būti, kad dėl supaprastinimo padaugėjo klaidų. Jeigu kalbame apie tokį didelį klaidų lygį, reikėtų žinoti, kas už to slypi. Taip pat, kodėl kalbama apie akreditavimą, kodėl įtraukiamas akreditavimas. Čia noriu paklausti komisijos. Kodėl akreditavimas yra toks svarbus? Nes bent jau mano nuomonė jo nereikia. Noriu pasakyti, kad ekspertai nes, negalės atsakyti į visus klausimus Jeigu jūsų klausimai liks neatsakyti, prašau pasikalbėti su ekspertais asmeniškai. Dabar suteiksiu ekspertams po dvi minutės laiko, nedaugiau. Pirmiausia, ponas Bakler. Bakner. Po to pasisakys kiti ekspertai. Ačiū. Norėčiau sureaguoti į porą pastabų. Pirmiausia, ponios Šrioter klausimas apie strateginį vertinimą. Mes apie tai nekalbėjome savo pranešime, bet kalbame apie tai savo ataskaitoje. Manau, kad komisijos pasiūlymai suteikia daug galimybių įgyvendinant pasiūlymus dėl sąlygų, pasistumėti pirmin ir įgyvendinti strateginius aplinkos vertinimus. Jeigu aplinkosaugos sąlygų įgyvendinimo kriterijai būtų vykdomi praktiškai ir jeigu eksantė vertinimai ir dėrybos būtų veiksmingai panaudojamos, tai būtų galima padaryti pažangos šioje srityje. Turiu galvoje direktyvų perkelimą į nacionalinę teisę, strategijas ir taip toliau kitas klausimas, į kurį norėčiau atsakyti, tai yra pono Guodmanio klausimas. Jis klausė apie biudžeto skaičiavimus. Mes daug laiko skyrėme tam, kad suprastume, kaip bus paskirstomos lėšos. Ir galima būtų preliminariai skaičiuoti tai, ką gaus atskiros valstybės narės, bet vis dėlto lieka daug svarbių nežinomųjų. Tačiau pagrindinis principinis dalykas yra tai, kaip e, pagal komisijos pasiūlymą ankstesni asignavimai lems būsimus asignavimus kaip ankstesnė asignavimai, o ne faktiniai poreikiai lems būsimus asignavimus. Manau, kad yra nemažai sričių, kur kyla problemų dėl skaidrumo. Ne visiškai aišku, kokie asignavimai bus skiriami pereinamiesiems ir labiau užsivyščiusiems regionams. Taip yra tam tikrų rodiklių kaip yra sakoma, kokiais principais bus grindžiama metodika, kiek bus atsižvelgiama į ankstesnį e, statusą, tinkamumo finansuoti statusą, taip pat kiek regiono kategorija lems, e, kaip bus atsižvelgiama į BVP. Tačiau to nepakanka, kad išsiaiškintume, ką konkrečiai gaus konkrečios šalis ar regionai. Todėl uh, mes ir pateikėme rekomendaciją, kad kriterijai lėšų paskirstimo kriterijai e, pereinamiesiems regionams ir labiau išsivyščiams regionams turi būti aiškesni. Taip pat buvo užsiminta apie viršutinės ribas. Čia galiu pateikti dvi pastabas. Viršutinės ribos visų pirma buvo pritaikytos atsižvelgiant į lėšų įsisavinimą. Anksčiau tos ribos buvo vadinamos įsisavinimo ribomis Ir toks pavadinimas buvo visiškai pagristas, nes ankstesnė patirtis rodė, kad yra tam tikros ribos, kiek e, lėšų gali panaudoti, kiek skiriamų lėšų gali panaudoti valstybės. Ir buvo padaryta išvada, kad e, ta riba gali būti 4-5 procentai BVP. Būtent tokia viršutinė riba buvo nustatyta. Tačiau dabar tokia logika nebegalioja, kalbant apie lėšų įsisavinimą, nes kalbame apie daug mažesnį skaičių, kuris yra įtrauktas į metodiką, kuri leis nustatyti, ką gaus, kiek gaus valstybės. Ir tas netitikimas, tas keistumas, apie kurį mes kalbame, yra štai koks. Mažiau išsivyščiusiom šalims finansavimo gali būti skiriama daug mažiau, o labiau išsivyščiusioms daugiau. Būtent į tokius dalykus mes norėjome atkreipti jūsų dėmesį. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Ziulek. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Sureaguosiu į dvi pastabas. Viena buvo apie krizę, buvo klausima apie tai, kaip turi būti keičiamas finansavimas, man atrodo, kad dabartiniuose pasiūlymuose slypi pavojus, dėl kurio tie regionai, kurie labiausiai atsilieka valdymo požiūrių, kurie sunkiai tvarkosi su privačių finansavimu, manau, kad tiems regionams bus sudėtinga visą tai gyveninti. Ir manau, kad jeigu po penkerių metų grįšime prie šios temos, turbūt pamatysime, kad tose regionuose išleidome lėšų labai nedaug ir tada kils klausimas, kam iš tikrųjų yra skirta regioninė politika ir regioninis finansavimas. O kalbant apie rodiklius, man diskusijose trūksta mm, sąsajos tarp rodiklių ir tikslų bei veiklos rezultatų. Reikėtų išsiaiškinti, koks politikos modelis slypi už šių rodiklių. Ar išlaidos konkretiems projektams ir programoms tikrai siejasi su konkrečiais e, rezultatų rodikliais. Jeigu ne, tai tie rezultatų rodikliai bus visiškai beprasmiški, nes bandysime vertinti tai, ką bus sunku susijęti su išlaidomis. Ačiū. Mr... Labai ačiū dabar žodis ponui Trilink. Dėkuoju, skirtingi rodiklių lygiai, ar reikia rodiklių ar ne. Manau, kad e, reikia galvoti apie teminius tikslus ir reikia rodiklių, kurie rodytų pasiekimus ES mastu, taip pat kiek valstybių narių pasiekė tuos tikslus bet e, norint suvienodinti vertinimo procesą, mums reikia kur kas konkretesnių rodiklių, kurie galėtų būti ne tik nacionalinio, bet regioninio e, ligmens. E, dėl strateginio aplinkos vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo reikia užtikrinti, kad būtų vientisumas, nuseklumas užtikrintas Komisija kalba apie tokį vertinimą, kai kartu su kitomis e, studijomis vertinant e, bioverovės vertinimo ir panašiai reikia užtikrinti ir eksantės sąlygos, e, kad būtų įtvirtintas aspektas poveikio, strateginio poveikio, aplinkai vertinimo kad e, nepaaiškėtų reikalavimai pernelyg vėlai. E, per paskutinį programą laikotarpį nelabai dirbome sėkmingai, tokie vertinimai pasirodė nesa vertingi, nes jie jau nebeturėjo jokios įtakos e, rengiant programas reikia, kad būtų dabar jau gyvenama direktyva. Kitas aspektas, kurį norėčiau paminėti, tai yra partnerių įtraukimas E, planuojant, įgyventant, e, prižiūrint e, projektus, tai susijęs su bendrąją sistemą ir taikant tokius principus pasiektume geresnių rezultatų, geresnio efektyvumo ir Elgesio kodeksas taip pat rodo, kad reikia minimalių standartų, pažangios praktikos kurią galėtų valstybės narės perimti. Labai ačiū, dėja laiko nebeturime. Dar vienam ekspertui suteiksiu žodį. Ar galėtumėte susitarti tarpusavyje, kuris pasisakys? Ponas Lohaidė, dėl rodiklių. Norėčiau pasakyti, kad regioninių lygmenio galėtume e, naudotis nulinėmis hipotezėmis, hipotezėmis, kas būtų atsitikę, jeigu nieko nebūtų atsitikę. Dėl klaidų lygio E, jeigu sumažintume tą lygį, tai ir sąnaudos e, sumažėtų. Nekalbu apie tinkamas sąnaudas pasiekus tikslus. E, reikia, kad skirtingas ligmuo imtųsi stebėsenos priežiūros. Audituojant užtikrintume supaprasmę, jeigu vietos valdžia atliktų auditą, nes ir jeigu, pavyzdžiui, būtų dar nacionaliniai duomenys, papildytų tą auditą, tai būtų užtikrintas didesnis veiksmingumas. Dėkui visiems ekspertams. Dėkuoju už klausimus atsakymus. Ačiū, kad apsilankėte Europos parlamente. Mes šiandien daug kas sužinojame apie tai, kaip e, reikėtų, kaip e, tvarkyti su regioniais fondais, kas daroma gerai, kas blogai. Dabar norėčiau pasveikinti poną Delavar, regionų komiteto atstovą, mūsų pranešėjas yra Johamis, Joachimas Celler. E, pristatysiu klausimą, kurį svarstysime nors tai užtruktų ir pusę minutės. E, kalbu apie 2006 e, metų reglamento 1082 e, koregavimo. Reglamentas yra dėl Europos teritorinio bendarbiavimo grupės atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupų steigimo ir jų veiksmų įgyvendinimo sąlygas. Labai iškalbingas pavadinimas bet manau, kad pono e, Delabaro pastebėjimai bus labai aktualūs, taip pat ir viso komiteto pozicija labai dėkoju. Norėčiau atsiprašyti jūsų, aš tikrai neparašiau to eilėraščio, kuris, kitaip tariant, pranešimo pavadinimo. Mes vasario 15-ąją svarstėme šį klausimą regionų komitete ir nutarėme pritarti pasiūlymui bei pateikti pakeitimus komisijos pasiūlymai ir tie pakeitimai atspindės mūsų poziciją. Mes norėtume, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės būtų lengviau kulti ir kad jos galėtų uh, geriau funkcionuoti. Tai nėra nauja priemonė, jau e, keletą metų egzistuoja tokios grupės ir norėčiau atkreipti parlamento narių dėmesį į tai, kad 23 įkurtos tokios grupės, daugiau kaip 155 vietos regionės valdžios struktūros dalyvauja 15 šalių. 22 milijonų europiečių gyvena tokių grupių teritorijose. E, maždaug 20 e, panašių grupių yra šiuo metu steigiamos ir e, tai ne koks nors eksperimentas, bet realybė visoje Europos Sąjungoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reglamento peržiūra yra susijusi su struktūrinių fondų peržiūra. Mes E, negalima, e, jeigu nebus e, skiriamas ES finansavimas, struktūrų fondų finansavimas, tos grupės negalės egzistuoti. Šis reglamentas yra labai konkretus jis nesusijęs su pasiekmėmis biudžetui, reiktų kuo greičiau šį reglamentą patvirtinti. Tai būtų siejama su priemonių paketu skirtumų, e, skiria, skiriamų regioniam bendradarbiavimui, regioniai politikai. Tačiau koali, taryba netrodo, kad galvotų taip pat. Taryba dėlse nenorima, kad sanglaudos politikos priemonių paketas būtų kartu priimas ir aš e, turiu tam tikrų nugastavimų. Gali būti, kad E, šis naudingas dokumentas paskui bus siemas su įvairiais struktūrinių fondų peržiūros etapais e, pagal vieną kalendorių ir kitą ir nežinia, kada bus patvirtintas. E, ministrų taryba neįtraukė šio klausimo į savo darbo tvarkį ir aš tikiuosi, kad Europos parlamento nariai galėtų kažkaip paspartinti šį procesą. Reglamento peržiūrėto ir pakoreguoto įgyvendinimas E, galėtų suteikti naują pagreitį, užtikrinti daugiau teisinio aiškumo ir galėtų būti naudinga e, daugeliu e, regionų Europos Sąjungoje. Regionų komiteto nuomonė nereikia iš esmės peržiūrėti komisijos pasiūlymo, paprasčiausiai jisai skirtas tam, kad būtų lengviau kurti tokias grupės. E, Ir e, taip pat siekiama užtikrinti skirtingo interpretavimo nuostatų valstybėse narėse. E, aš nenoriu dabar išsamei pristatinėti pakeitimų, tik pasakysiu, kad regionų komitetas rekomenduoja apibrėž, apibrėžti, e, kada valstybės, tiksliau, kada valstybės narės gali atmesti uh, E, prašymą įkurti tokią e, grupę. Taip pat prašome, kad e, būtų atsisakoma privalomai taikyti tam tikrus teisės aktus, kuriant teritorinio bendradarbiavimo, grupė, teritorinio bendradarbiavimo grupės, nes tai užkrautų nepaprastai didelę biurokratinę naštą ir neleistų išplėtoti visiškai tokių grupių E, potencialo. Taip pat galbūt būtų galima įtraukti ekonominės svarbos e, paslaugas, ypač e, gretimuose regionuose. Mes manome, kad tai yra labai svarbu. Ir taip pat mes labai patenkinti tuo, kad siūloma informacija apie naujas grupės įtraukti į oficialų ES leidinį C e, seriją, o ne S seriją. Taigi tiek. Pirmininkė, aš norėjau būtent į tuos dalykus atkreipti jūsų komiteto narių nuomonę. Mums reikia e, siekti suderinti e, nuomonės su parlamentu. Mūsų pasiūlymai yra galbūt labiau techninio pobūdžio, jie galėtų pagerinti veiksmą ir neturės jokios įtakos biudžetui ateinančiam programavimo laikotarpiui. Jeigu mūsų, mes galbūt galėtume e, išplėsti e, tarsi užkrėsti valstybės narės, e, jas paskatinti kurti tokias e, ekonominio e, bendradarbiavimo grupės, reikėtų užtikrinti, kad galėtų vietos valdžios institucijos ES bendradarbiauti ir tokiu būdu jos galėtų plėtotis. Mes taip pat e, manome, kad ES sektorių skirtingų, skirtingose sektoriuose būtų galima taikyti bendradarbiavimo galimybės. E, taigi tiek, e, labai nuoširdžiai dėkuoju pirminkė, kad e, leidote man pasisakyti ir tikiuosi, kad jūsų komiteto nariai taip pat laikosi panašios nuomonės kaip ir mūsų komitetas. Dėkuoju. Galbūt dabar mūsų pranešėjas ponas Celer. Jam suteiksiu žodį, o po to žodis koordinatoriams. Prašau. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju ponui Delabal iš regionų komiteto. Ačiū, kad taip stipriai palaikote Europos rytojų bendradarbiavimo grupės. Taip, tai yra teisinis instrumentas, kuris atsirado regionuose ir atrodo, kad būtina ir mes stengiamės perduoti šią mintį regionams ir atrodo, kad mums pavyksta, nes jau daugiau nei 20 tokių grupių yra sukurta. Ir planuojama sukurti dar 20 naujų. Tai yra būtinas instrumentas, kad Europa auktų. valstybės narės, ypač necentrinėje Europoje, yra būtent tos, kuriuoms reikia daugiausia pagalbos ir bendradarbiaudamos su kitomis valstybėmis narėmis, su regionais ir ne ES regionais gali aukti ir tobulėti. Taigi manau, kad būtina peržiūrėti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių reglamentą ir kalbėti apie veiklą tuose regionuose, kurie ribojasi su ne Europos Sąjungos šalių regionais. Taigi, Europos rytojų bendradarbiavimo grupės ir jų veikla atveria daug naujų perspektyvų. Reikia kalbėti, kaip jos bus valdomos, kas jas gali, gali ir galės sudaryti, kokias politikos sritis jos galės įgyvendinti, kaip jos ir iš kur galės gauti paramą. Ir problemas ponas Delaval teisingai įvardino. manau, kad regionai nesukelia papildomų problemų. Valstybės narės yra ta problema, su kuria susidurėme. Reikėtų informacinės kampanijos, kad informuotume žmonės, kad labai svarbu bendradarbiauti su regionų komitetu, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupėmis, kad tai yra puikus politinis instrumentas. Turime penkis reglamento pasiūlymus, nieko naujo, tik tobulinama jau egzistuojanti sistema. Ir iš tikrųjų pinigų klausimas čia nėra paliečiamas. Tai nėra susiję su papildoma finansinė našta. Tikiuosi, kad bus į tai atsižvelgta, kol kas rodos, kad nebuvo. Tikiuosi, kad kartu mes įtikinsime dėl tai Europos regioninio bendradarbiavimo grupių svarbos. kad tinkamai informuosime dėl ETTG veiklos reglamento. Manau, kad čia susirinkę kolegos supranta, kokia svarbi yra ši priemonė bet kalbant apie kitus reglamentus, turime užtikrinti, kad darbas būtų įmanomas. Būtina perduoti tą žinutę komiteto vardu. Pone Smaukova. Dėkoju. Norėjau padėkoti poniui Delabar už atliktą darbą. Dėkoju parlamento vardu. Dėl pirmininkaujančios Danijos pozicijos reglamentas išties patobulintų, pagerintų bendradarbia, be, teritorinį bendradarbiavimą. Ir galbūt čia ir kyla ta informavimo problema. Ne visos valstybės narės yra įsijungę į Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės. Labai dažnai peržiūrėję visus dokumentus, jos paprasčiausiai išsigasta to biurokratinio aparato. Bet reglamente aiškiai pasakyta, kad nereikia to bijoti, kad reikia bendradarbiauti skirtingiams regionams ir tikrai tikiuosi, kad praplėsime tokių grupių veiklą ir įtrauksime ir valstybinės įmonės. Ir kaip jau minėjus ponas Delabar, reikia kuo labiau skatinti bendradarbiavimą. Dabar žodis paskutiniam kalbėtojui. Dėkuoju, pirmininkė. Reaguodamas į tai, kas jau buvo pasakyta, galiu tik pasidžiaugti, kad tikrai progresas akivaizdus Labai gera ES iniciatyva yra konkretus instrumentas, padedantis bendradarbiauti regioniniu lygiu. Reikia būtinai pasinaudoti šiuo instrumentu ir atrodo, kad kol kas nepakankamai išnaudojama. Būtina kalbėti apie bendradarbiavimą su trečiųjų šalių regionais, kol kas nebuvo labai aktyviai šis rytis paliečiama. Ir tikrai akivaizdu, kad RDF ir kitų fondų ši iniciatyva nepaliečia. Taigi tikrai problemų kaip ir nėra. Iniciatyvą reikia palaikyti. Galbūt reikėtų griežčiau kalbėti su pirmininkaujančia Danija ir juos priversti siekti pažangos. Dėkuoju. Ar būtų dar pastabų? Nepastebėjau, kad jūs prašote žodžio, prašau. Ponas Matula. Dėkuoju, norėjau pas, dėkoti ponui Celer ir ponui Delabar puikus pagrindas diskusijoms. Akivaizdu, kad Europos rytinio bendradarbiavimo grupė sukuria daug didelę pridėtinę vertę ir valstybės narės turėtų naudotis šiuo nauju instrumentu. Taigi reglamentą reikėtų kuo greičiau patvirtinti. 79 organizacijos paremė ETBG idėją ir tikrai labai puikus vieno langelio principas numatytas. Dokumentas pakankamai aiškus, rytis labai svarbi. Taigi tikrai reikėtų imtis aktyvaus vaidmens ir ką nors daryti. Kalbama apie harmonizaciją ir galimybę skirtingai interpretuoti taisyklės. Bet visi turi suprasti, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės tai nėra regioninės politikos įgyvendinimo priemonė. Tai tikrai nėra ta naujoji pabaisa, kurios reikėtų bijoti. Tai yra tikrai puikiai vietos lygmens iniciatyva, kuri turėtų susilaukti dėlės sėkmės. Marytė Sančias Šmit. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Nenoriu kartoti to, ką pasakė kolegos, tačiau noriu pasveikinti Jokimą Celerį, kad jisai uh, tiksliau suformulavo tam tikrus elementus. Labai puikiai yra vieno langelio sistema, kurią jisai siūlo. Uh, Dar norėčiau porą dalykų pastebėti, nes kai ką reikėtų ir padaryti. Pirmiausiai valdysena susijusi su skirtingomis valstybių narių kompetencijomis, e, lygmenimis. Yra problemų dėl personalo, kadangi jų statusas yra skirtingas. Manau, kad čia mes turėtume dar labai gerai pagalvoti. Kitas klausimas valdysena. Manau, kad vietos veikėjai E, teritorijos ir atlikdami savo funkcijas negalėtų būti e, atkirsti nuo e, grupės valdymo dalykų, nes gali kilti pavojus, kad struktūroms, kurios yra sukurtos tų grupių, atsidurs pavojoje man atrodo, kad reikia užtikrinti ryšį su realybė valdant tas grupės. Labai ačiū. Mišel, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ką tik tai pasakiau vėl, suteikite man žodį, matau, kad ir ilgai nekalbėsiu, matau, kad e, mūsų nuomonė e, sutampa, reikia galima greičiau dirbti, keičiant reglamentą. Ir e, taryba. E, Taryba reikia pasakyti, kad nereikia šio dokumento sieti su visa sanglaudos politika, nes e, reikia, kad sprendimas būtų priimtas kaip galima greičiau. Mes greitai pamatysime, kad padvigubės e, tokių grupių skaičius. 29 kovo vyks atitinkama konferencija e, ir mes sieksime, kad ir toliau parlamento regionių komiteto nuomonės sutaptų, reikia e, pasižiūrėti, kad daugelį teritorijų ši iniciatyva egzistuoja. Poniai Sančias Smith e, pasakysiu, kad e, Šmit pasakysiu, kad ši kad yra valdymo problemų, bet mes turime dabar išspręsti visas problemas ir įtraukti vietos valdžios atstovus. Dėkuoju. Dabar pereisime prie 14 darbo tvarkės punkto. Rikos Maner pranešimas e, dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo, ko regionų komiteto pozicija dar neparengta, nes bus balsuojama tik tai jeigu šiais mėnesį, taigi suteiksiu žodį jums pristatyti klausimus, kuriuos norėtumėte šiandien aptarti. Kiitoksia puheenjohtaja. On todella harmillista. Ačiū pirmininkė. Labai gaila, kad čia neturime regionų komiteto atstovo. Galvoju apie mūsų darbų grafiką ir manau, kad dabar būtų tinkamas laikas su komiteto atstovais kalbėtis. Tikiuosi, kad vis dėlto ateityje bendradarbiausime su komitetu ir at, galėsime atsižvelgti jo nuomonę. Vakar gavote atnaujintą darbinio dokumento versiją, ji buvo jums išsiųsta elektroniniu paštu ir tikiuosi, kad visi turite tą dokumentą, visų detalių nepristatinėsiu, nes laiko neturime daug. Tiesiog noriu sutelkti dėmesį į keletą dalykų ir paminėti kai kurios aspektus. Visų pirma, biudžeto aspektas. Jį jau aptarėme tam tikrą prasme praėjusi kartą. E, šis dalykas yra susijęs su bendrųjų nuostatų reglamento 84 straipsniu. Taigi kalbėsiuos ir su pranešėju dėl bendrųjų nuostatų reglamento. Aš manau, kad reikėtų numatyti 7 procentus, bet tų 3,4 procentų, kuriuos siūlo komisija. Tokia yra parlamento nuomonė dėl Sančios Mit pranešimo. Biudžetas bus e, griežtas ir jeigu pradėsime nuo 7 procentų pasiūlymo, tai manau turėsime daugiau galimybių išsikovoti šitą daugiau, nei yra pasiūliusi komisija. Kalbant apie lankstumą ir A ir B kryptis, numatytas 50 procentų lankstumo mechanizmas. Buvo, anksčiau galiojo toks mechanizmas, komisija dabar nieko nesiūlo naujam laikotarpiu. Komisija pareiškia, kad lankstumo priemonė nebuvo pasinaudota šiuo laikotarpiu. Tačiau turiu pasakyti, kad tą priemonę pasinaudojo pusė valstybių narių, todėl ir naujųjų laikotarpių lankstumo priemonė turi būti numatyta. E, lėšų dydis kiekvienoje kryptyje bus didinamas. Turime prisiminti, kad dėrybos dal, dar vyksta ir nežinome, koks bus galutinis biudžeto dydis. Taigi siūlysiu numatyti ir šiuo laikotarpiu 50 procentų lankstumo galimybę. Ir dar vienas dalykas, kurį aptariau su šešėliniais pranešėjais. Tai yra bendro finansavimo dalis. Komisija siūlo 75 procentus visoms valstybėms narėms. Aš tai remiu, žinoma, galėtume pakalbėti apie patį dydį apie tai kalbama bendrųjų nuostatų reglamento 110 straipsnėje. Ir manau, kad būtų labai gerai šį klausimą aptarti ir su pranešėjų dėl bendrųjų nuostatų reglamento. Jo dabar čia nėra, bet tikiuosi turėsiu galimybę su jo pasikalbėti. Turiu klausimą komisijai. Bendrųjų nuostatų reglamente 111 straipsnėje yra kalbama apie bendrojo finansavimo dydžius bet nėra paminėtas ETC. Nėra minimas Europos teritorinis bendradarbiavimas. Ar jis įeina į teminę koncentraciją ar ne? klausimuose buvo sakoma, kad e, vykdant Europos teritorinį bendradarbiavimą labai sunku sutelkti dėmesį į tik keturias temas, nes tarp valstybiniai projektai labai smarkiai skiriasi nuo kitų programų. Todėl norėčiau pasiūlyti, kad e, Europos teritorinė bendradarbiavime numatytume tris privalomas temas ir vieną fakultatyvinę temą, kurią galėtų atskirai rinktis kiekviena valstybė narė. Norėčiau išgirsti iš komisijos, ar toks dalykas būtų įmanomas. Kalbant apie keturias temas ir makro regionus, aš čia išvelgiu problemų. Jeigu valstybės narės rinksis tas keturias temas, Tai kyla klausimas dėl makro regionų, ar jie taip pat turės laikytis tų keturių temų. Jeigu taip, manau, kad kils problemų įgyvendinant makro projektus. Norėčiau ir apie tai pakalbėti, padiskutuoti. Toliau supaprastinimas. ETC reglamente Yra numatyta galimybė sujungti kontrolės ir audito instituciją, bet tai nėra privaloma. Kalbant apie fiksuotų sumų skirimą, aš pasisakau už tai, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo programuose būtų numatytos tam tikros fiksuotos sumos sumos. Žinoma, būtų galima ginčytis, ar numatyta suma yra tinkama. Aš e, norėčiau matyti didesnę sumą, nes kai kuriuose projektuose beveik pusė lėšų yra išleidžiama administravimui ir manau, kad yra pagristų priežasčių didinti tą procentinę dalį. Kalbant apie įvairių fondų bendradarbiavimą ir bendrąjį finansavimą, Reiktų prisiminti, kad vakar kalbėjome apie bendrųjų nuostatų reglamentą. O dabar norėčiau paklausti komisijos, kodėl bendrųjų nuostatų reglamento 88 straipsnėje e, nėra įtraukiamas Europos teritorinis bendradarbiavimas, kalbant apie įvairių fondų bendradarbiavimą. Dėl kokių priežasčių taip yra? Ar negalima įtraukti Europos teritorinio bendradarbiavimo į tą nuostatą? Pavyzdžiui, jeigu būtų bendradarbiavimas su Europos socialiniu fondu, galima būtų gauti naudos, mm, skatinant užimtumą. Tokios būtų mano pagrindinės pastabos. Darbinis dokumentas yra daug išsamesnis, jame apžvelgiami įvairūs techniniai aspektai, bet techninės detalės norėčiau palikti vėlesniam laikui. mes per kitus du posėdžius gegužės mėnesį nagrinėsime pakeitimus, o dabar norėčiau išgirsti jūsų pastabas ir galiu pasakyti, kad e, ateityje glaudžiai bendradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Turbūt šešėliniai pranešėjai norės pasisakyti. Marita Teresančios. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes dažnai e, turime padėkoti, visuomet dėkojame pranešėjams. Šis pranešimas tikrai yra aukštos kokybės, labai tikslus. Kalbame apie sąnaudos politikos ateitį ir norėčiau e, pasakyti, kad teritorinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus. E, dabar e, išgyvenama krizė, tai susiję, bendradarbiavimas susijęs su mūsų kasdieniu gyvenimu. Ir Reikia užtikrinti, kad e, įvairovė būtų laikoma vertybė ir kad toks požiūris e, vyrautų e, skirtingose šalyse. Klausimai, kurie lieka galvojant apie pranešimą, yra tokie, kokio biudžeto reikėtų. Prašome, kaip sakė Markus Piper, 7 procentų daugiau sanglaudos politikai. Komisija šiandien siūlo 3,48 procentus. Jeigu nebūsime nuseklus, tai mm, neišlaikysime to paties reikalavimo. Mes turime reikalauti e, to, ko ir dabar reikalaujame. E, mes kalbame apie sanglaudos politiką ir paprasčiausiai prašome, kad uh, tos lėšos būtų padintos, bet reikia kalbėti su ne tik tarpusavio, bet ir su kolegomis iš kitų komitetų. Turime išlikti ambicingi šioje e, sityje. E, dar e, turiu klausimą dėl lėšų paskirstimo. Mano ir pono Piper pranešimuose kalbama apie lėšų paskirstimą programoms kad būtų sėkmingas bendarbiavimas. Šiandieną projektai uh, E, pagal skirtingas e, programas įgyvendinami yra blokuojami dėl to, kad Ispanija jau yra išnaudojusi visas savo finansavimo galimybės, bet tai yra jokinga, reikėtų kažkokiu būdu rasti kreditavimo galimybės, kad būtų galima įgyvendinti e, projektus e, e, teritorinio e, bendradarbiavimo reglamento ketvirtas straipsnis kalba apie tai, kaip yra apsprendžiami tam tikri investicijų kriterijai, atsižvelgime į demografinius elementus. Septintas straipsnis F dalis sako, kad finansavimas bus skirtas neatsižvelgiant į atskiras valstybės narės. E, mes e, turime labai griežtai apibriežti dalyvavimą programuose, pavyzdžiui, pasienio regionus nutolusius 150 km nuo sienos reikėtų taip pat, kad m, mm, būtų kofinansavimo e, procentas 20 procentų kaip didžiausia riba taikomas reikėtų ir supaprastinti kai kurias taisyklės, taisyklės teritoriniam e, bedarbiavimui. Komisija siūlo 75 procentus visoms valstybėms narėms. Teritorinis bendradarbiavimas yra labai sudėtingas sritis ir nežinau, ar pakankamai paskatų yra numatyta. Komisija galėtų įvertinti, e, koks dabar naudojamas kofinansavimo lygmuo ir dabartiniu laikotarpiu. Taip pat yra e, kitų dalykų. Pavyzdžiui, dabar e, numatomos ribos yra pernelyg griežtos Kaip ir daugelis iš mūsų remių teminė koncentracija, tai užtikrintų veiksmingumą programų. Mes tuo pačiu metu turėtume daugiau taikyti lankstumo penktam straipsniui ir atitinkamas nuostatas e, taikyti įsivyšiusiems regionams. 80 procentų reikėtų skirti e, išsivyšiusiems regionams, 20 tarpiniams regionams E, kol kas matau, kad e, trūksta koncentracijos ir prašyčiau, kad ponas Olbrichtas e, šeštąjį teminį prioritetą iš naujo perrašytų, pateiktų pasiūlymą teritorinio bendradarbiavimo interesai yra siejami su supaprastinimu. Taip pat E, gaunant finansavimą iš regionės e, plėtros fondo. Pritariu pranešėjo jos nuomoniai dėl to, kad reikia rodiklių siekiant teritorinio bendradarbiavimo tikslų. Taip pat reikia e, tinkamo kriterijus supaprastinti dėl valdymo ir kontrolės. E, E, dėl valdymo ir sertifikavimo institucijų sujungimo. Man atrodo, kad reikia galvoti apie lankstumą. E, akreditavimo e, struktūra galėtų būti sukaupusi jau nemažai, gali būti sukaupusi nemažai patirties ir nesižvelgianti nieką, jos panaikinimas gali neduoti norimų rezultatų. Mes turėtume galvoti, kad reikia ir iš kitų tikslų skirti finansavimą teritoriniam bendradarbiavimui, reikia e, skatinti partnerystės. Ir taip pat pasakysiu, kad nepakanka laiko operaciniams programams parengti. Mes turėtume pakoreguoti e, terminus. Dar norėčiau padėkoti poniai Manir už jos darbą ir aš esu pasirengusi su ja toliau dirbti. Ir, e, atsižvelgti jos klausimus. Kas? Ponas Alfonsi, pirmininkė. Manau, kad reikėtų atsižvelgti, jog situacija yra labai įvairi. Bendradarbiavimo per sieną programos taip pat yra labai skirtingos, pavyzdžiui, e, jūrų regionuose ar kalnuotose teritorijose, miškingose ir panašiai. Taigi situacija yra įvairi ir reikėtų e, galbūt negalvoti tiek apie tą teminę koncentraciją, nes gali nukentėti veiksmai vietoje. Komisija taip pat siekia tam tikrų pagrindinių krypčių patvirtinimo e, ir e, tai turėtų atsispindėti atsispindėti gyvenant regioninės plėtros fondą, taikant jo nuostatas ir aš sveikinu komisijos pasiūlymus, e, reikėtų galvoti taip pat apie kaip galima didesnį lankstumą. Kitas dalykas, kuris e, kelia man susirūpinimą, tai yra sienų e, suvokimas sakoma, 150 km tiek turėtų būti mm, e, atstumas pasienio regiono, bet pavyzdžiui, e, la, sala gali būti toliau, labiau nutolusi negu tiek nuo kito regiono. Taigi reikėtų atsižvelgti į tokius dalykus ir, pavyzdžiui, tada, jeigu bus taikomas tas 150 km kriterijus, nebebus suteikta galimybė bendradarbiauti kai kuriams teritorijoms. Reikėtų e, izoliuotiems regionams sudaryti galimybę dalyvauti e, bendradarbiavimo e, pasienio regionų, tarp pasienio regionų galimybę E, manau, kad komisijos pasiūlymas yra šiek tiek galbūt per daug ambicingas. E, Europos parlamento požiūris yra teisingas, reikia galvoti apie poreikius, apie priemonės, kurias būtų galima pritaikyti vietoje. Mes paremdami tam tikrus, e, tikras galimybės, priemonės, at, turime būtent atsižvelgti į poreikius, reikia užtikrinti, kad uh, Mm, visas lėšas, kurios investuojamos bus į tokias e, pasienio regionų bendradarbiavimo programas, e, bus panaudojamos veiksmingai. E, aišku, turime galvoti apie pažangą, bet taip, kas padaryta, kol kas yra nepakankama. Ačiū, ponia Martina, ar norėtumėte pasakyti? Taigi žodis komisijai. Labai ačiū pirmininkė. Grįšiu prie kai kurių konkrečių klausimų, kurie buvo iškelti. Pranešimas yra labai aiškus, taip pat e, pristatymas jo buvo labai aiškus dėl e, finansavimo iš kelių šaltinių ir kelių fondų. Kodėl e, teritoriniam bendradarbiavimui 88 kodėl to nėra. Reikia paminėti 88 bendrų nuostatų e, reglamentą, e, bet e, teritorinio bendradarbiavimo reglamentas siemas su teminė koncentracija ir tai turi užtikrinti daugiau lankstumo. Todėl komisijos nuomonė nereikia tų nuostatų, nes teritorinio bendradarbiavimo reglamente kadangi egzistuoja konkreti galimybė finansuoti investicijas pagal investicinius prioritetus, e, kurie e, jau susiję su socialinio fondo reglamentu. Taip pat galima e, naudoti lankščiau regionės plėtros fondo lėšas, jeigu jos netaikomos, pavyzdžiui, pagrindiniams programoms. Dėl to atsiranda poreikis numatyti finansavimą iš kelių šaltinių. Ir tie e, dalykai atsispindi socialinio fondo investiciniuose prioritetuose, teminėse prioritetuose. Toliau lieku prie teminės koncentracijos. Ir numatyta bus kur kas daugiau lankstumo Teritorinė, Europos teritoriniam bendradarbiavimui negu kad regionės plėtros fondui. Yra numatytas 11 teminių tikslų sąrašas ir galvojame apie kur kas didesnį lankstumą. Komisija yra atlikusi vertinimą ir galvojama, kaip e, galima geriau panaudoti egzistuojančius mechanizmus e, teritorinio bendradarbiavimo programuose ir reikia e, numatyti, kokį pasirinkimą galės padaryti tie, kurie rengia programas, kokie turėtų būti prioritetai, tikslai ir kaip reikėtų ir kokius, kokių fondų lėšas investuoti. E, man būtų, mm, nesinorėtų, kad būtų susilpnintas šis aspektas. Reikia užtikrinti ryšį tarp koncentracijos ligmens ir egzistuojančių lėšų. Ir Dabar esame išanalizavę kai kurias programas įgyvendinamas pagal teritorinį bendradarbiavimą ir norime užtikrinti, kad tikrai būtų e, sureaguota į egzistuojančius poreikius. Manome, kad jeigu bus tik tai keturi teminiai tikslai, tai tarsi kai kas nebepateks e, taikymos rytį ir kils problemų. E, dėl 15 procentų per e, panaikinimo atskiroms kryptims dabartiniu laikotarpiu. Mes nenorime to pratesti ateityje e, dėl to, kad galvojame apie papildomą finansavimą ateityje, taigi čia būtų suderinimas su valstybių narių finansavimu E, kai kas nėra visiškai pateisinama, taikant, e, finansuojant tarptautinius e, pasienio regionų projektus. Tam tikri lygiai, kurie yra taikomi, yra mažesni negu maksimalios ribos, yra gana kuklios tos ribos nustatytos. Ir Komisija e, prie, prie išvados, kad nereikėtų ateitie taikyti tų perkelimo nuostatų e, ir buvo sakoma, kad tai tik tai sukurtų kažkokį papildomą elementą. E, dėl to, kaip atliekami asignavimai dabartinis požiūris yra toks, kad valstybė narė skiria signavimus tam tikroms kryptims, to, taip yra dabar. Ir E, numatomas tam tikras lankstumas, e, skiriant lėšas e, skirtingoms transnacionaliniams pasienio regionų programoms, jas rengiant ir įgyvendinant. Tai yra susijęs su dėrybomis tarp valstybių narių ir komisijos, tam, kad būtų galima apibriežti sėtis, kuriuose būtų galima įgyvendinti programas. Mūsų nuomonė, buvo visai naudinga pereiti prie finansavimo pagal programas, bet e, iškylo tam tikrų problemų, kurios netrodo yra pateisinamos, galvojant apie dabartinę sistemą ir jos trūkumus. Siūloma pati, e, patvirtinti sprendimą, išvardinantį programas ir asignavimus, prieimus tokį sprendimą nebebus skirtingo traktavimo e, asignavimai skiriami programs, o ne konkrečiai valstybėms narėms. Dėl 150 km ribos. Šis klausimas nuolat iškyla. E, pasienio regionuose gyvenamos programos ir e, pateisnimas to termino yra specifika, kuri susijusi su skirtingų valstybių narių sausumos sienomis. Ir tam tikra teritorija toks yra finansavimo pagrindas. E, galvojama apie specifinius tokių pasienio teritorijų poreikius, siekiama taip pat skatinti pasienio regionuose investicijas ir ekonominę plėtotę. Jeigu mm, kalbėsime apie sien, e, jūros sieną, tai iškyla, atsiranda visai kitos aplinkybės. Tam tikrų momentų jau nebegalima e, laikyti, kad e, jūros siena yra tas pats, kas sausumos siena. Riba 150 km ar kokia kita riba, kokią be pasirinktume, vis tiek iškils kažkokių probleminių situacijų. Tačiau komisijos nuomonė mes e, turėtume tai išlaikyti, mums pavyko išgyventi su tuo, nes jeigu panaikinsime tai, tai kas bus, tada išnyks tas pasienio regiono elementas. E, transnacionalinis bendradarbiavimas e, numato galimybę bendradarbiauti skirtingiems regionams, kurie nėra, neturi galimybės pasinaudoti e, pasienio regionams taikomomis priemonėmis. Dėl bendro finansavimo normos E, buvo siekiama supaprastinti viską, numatyti vieną e, normą, išlaikyti ją aukštą. Galbūt e, mes, aišku, galėsime pasižiūrėti naujus pasiūlymus, pasižiūrėti naujas programas pagal teritorinį bendradarbiavimą ir galbūt pasiūlysime skirtingas normas skirtingoms kryptims tačiau komisija mano, kad tai yra supaprastinimas, kad galima mm, išvengti problemų, nustatant kiekvienu konkrečiu atveju, koks turi būti kofinansavimas. Nemanau, kad tai turėtų būti kokio, turėti kokio nors e, neigiamo poveikio ir atbaidyti investuotojus. Toliau valdymo ir akreditavimo e, struktūros. Komisija mano, kad e, tai labai rimtas supaprastinimo elementas. Mes neprivalome, aišku, primesti supaprastinimo. Egzistuoja sričių, e, kur visi sutarė, kad tai yra supaprastinimas, galbūt viena valstybė narė taip nemano. Ir komisija mano, kad kai kuriuose srityse tikrai yra supaprastinti numatyta darbo tvarka tiek valdžios institucijoms, tiek naudos gavėjams ir mes norėtume tokią kryptį išlaikyti. Manome, kad teritorinio bendradarbiavimo e, programuose nėra pateisino, kodėl turėtų būti dvi skirtingos struktūros, tai nesukuria jokios papildomos vertės, nes egzistuoja skirtingos nuostatos valdymui kontroliai finansiniams srautams ir gali viena struktūra atlikti visas funkcijas. Manau, kad tokie buvo konkrečiai man skirti klausimai. Jėlos for a short comment and... Nikolas Horo dar užduos vieną klausimą ir po to suteiksiu laiko atsakyti. Panas Hrisogelas. Pone Mander, dėkoju pirmininkė, ačiū visiems už išsakytas pastabas. Šties labai naudingų pastabų išgirdau. Taip pat dvišalių būdų pasitarsiu su šešėliniais pranešėjais ir trumpai pakomentuosiu dėl 150 km. Komisijos atstovas jau atsakė šį klausimą ir aš pritarčiau jo nuomoniai. Iš ties reikia tą ribą kažkur nubrėžti ir gerai yra turėti aiškę ribą. Pono Alfonsai iškelta problema dėl salų. Galima detaliau aptarti, manau, šį dalyką ir pažiūrėti, pasvarstyti, ar būtų galima įvesti tam tikrų pakeitimų atsižvelgiant į salų specifiką. Dėl asignavimų, kaip jau minėjo komisijos atstovas, dabar fondų lėšos yra skirstomas atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Taip, galbūt reikėtų atsižvelgti į daugiau dalykų, ne tik gyventojų skaičių. Tai pagrindiniai būtų mano komentarai. Dėkoju. Mes prieš pietus kalbėjome apie sanklaudos fondo ataskaitą ir manau, kad apie tai dabar norite pasisakyti, ponė Bostinaro. Norėjau pasiūlyti jums ir kolegoms, kurių nedaug liko. Aš noriu tą temą su jumis pasikalbėti ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Taigi, prašom, laukiu klausimų iš kolegų pusės. Ponas Visogėlas. Dėkoju. Sanglaudos politika yra ne tik ekonominės plėtros ir vidaus rinkos klausimas, tai yra glūdžiai susijęs su socialinė ir aplinkosaugos politika. Taigi turime visus tikslus įtraukti kalbant apie prioritetus ir pasitengti, kad nebūtų jokių prieštaravimų. Taigi, būtina kalbėti apie horizontalų bendradarbiavimą, aiškius prioritetus ir konkrečių struktūrų skatinimą, tokių struktūrų, kurios atitinka individualių regionų reikalavimus ir poreikius. Čia kalbu apie transporto plėtros skatinimą, aplinkosauginius dalykus, reikia būtinai atsižvelgti į regionų poreikius, nes kitokiu atveju mes paprasčiausiai išvaistysime lėšas. Taigi, būtina kalbėti apie regionų grupės, bet negalime nesižvelgti į faktą, kad yra, regionai yra skirtingi ir turi konkrečių savitų poreikių. Ir mes turėtumėme kalbėti ne tik apie pagalbą regionams, bet ir apie pagalbą teritorijoms, skirtingoms teritorijoms esančioms regiono viduje. Pasikeis regionų statusas, trys Graikijos provincijos dabar vėl taps perinamojo laikotarpio regionais. Tai yra vėl galės gauti lėšų iš sanglūdos fondo. Ir tas BVP vienam žmogui rodiklis nėra labai atspindintis, reikia naujų duomenų apie situaciją regionuose. Taip pat reikėtų paminėti miestų vaidmenį gyvendintant sanglaudos politiką. Tai yra labai svarbu, kalbant apie kovą su klimato kaita. Didžioji dalis žmonių gyvena miestuose ir būtent čia reikėtų įgyvendinti aplinkosauginius tikslus. Žinome, nereikia pamiršti specialių sąlygų kalnuotoms vietovėms, saloms. Net jeigu kai kuriuose teritorijose žmonių pajamos yra aukštos, jie turi tam tikrų poreikių. Ir reikia į visus regionus ir į visų poreikius atsižvelgti. Reikia ne tik kalbėti apie pasienio regionų bendradarbiavimą, reikia kalbėti ir apie salų bendradarbiavimą, nes čia iškyla tam tikrų specifinių dalykų. Kalbu ne tik apie salų gyventojus, bet ir apie turizmą, nes daug turistų lankojosi salose Ir čia reikia atsižvelgti į tvaraus judumo klausimą. Reikia ekologiško transporto priemonių, kad jos būtų prieinamos. O salų atveju reikia ir ekologiškai tvarių jūros priemonių keliauti jūrą. nes iš kūro naudojimo laivuose teršiamas vanduo sieros dioksidu. Taigi problemos priklausomai nuo regiono skiriasi. Reikia dirbti kartu, harmoningai, iš vien ir negalime bausti ar skatinti labiau vieno ar kito regiono. Kai kalbame apie sanglaudą, taip pat nereikėtų taikyti tam tikrų sankcijų mechanizmo. Reikia bendradarbiauti, įtraukti vietos institucijas, visus socialinius partnerius, suinteresuotas šalis ir tokiu būdu numatyti prioritetus, kurie atspindėtų tikruosius regionų gyventojų poreikius. turime bendradarbiauti, įtraukti regioninės valdžios institucijas, socialinius partnerius ir tuo met viską galime išspręsti daug efektyviau. Pabaigai. Kaip jau minėjau, reikia pasistengti sujungti skirtingus Europos regionus. Ir čia kalbu ne tik apie greitkelius, bet ir apie geležinkelius, nes jie yra ekologiškesni, ekologiškesnė transporto priemonė. Čia svarbus regioninio planavimo klausimas ir pateiksiu pavyzdį iš Graikijos. reikia išsamesnio, konkretesnio regioninio planavimo ir Graikijoje to nėra. Tik tokiu būdu mes galėsime kalbėti apie tvarų, tvarę plėtrą ir geresnį infrastruktūrą. Taigi reikia viską apjungti. Ar norėjote pakomentuoti, ponė Bostinaru? Nesistengsiu atsakyti visus užduotus klausimus. Tikrai manau, kad uh, sanglaudos fondas tai nėra kalėdų senelio dovanų maišas. Yra tam tikros taisyklės. Ir taip aš pritariu, kad neturint rimtų biudžetinių įsipareigojimų visos mūsų kalbos ir liks tik kalbomis. Taigi būtina visų pirma turėti patikimą biudžetą. Kitas dalykas. Abejoju dėl makroekonominio sąlygotumo ir lubų. Bent jau ekspertai ir pasisakė profesoriai pritarė šiai minčiai. Pritaru, kad krizės metu didėja tas atotrukis tarp turtingiausių ir skurdžiausių žmonių ir regionų. Reikia į tai atsižvelgti. Ir savo ataskaitoje aš stengiausi pateikti sprendimus kai kurioms problemams, kurias jūs jau paminėjote. Aš kalbu apie energijos namūkiuose taupimą, paliečiu ir socialinę, ir ekonominę dimensiją, ekologijos dalykus. Taip pat kalbu apie apie regionų šildymą ir šiluminės elektrinės. Taigi, problemas, kurias jūs paminėjote, miniu ir aš. Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Čia kalbama apie ES valstybių infrastruktūros sujungimą bet yra tam tikros taisyklės, kurios parengtos tam, kad atsakytų ir išspręstų problemas kylančias kai kurioms valstybėms narėms. Taip, pritarčiau tą idėjai, kad ekologiniai rodikliai būtų įtraukti į sanglaudos politiką. Taigi į tuos rodiklius ne tik reiktų atsižvelgti, reikėtų iš institucijų sulaukti konkrečių atsakymų, kaip ir kada jie bus įgyvendinami. Kviečiau komisarą Patočniką, siūliau jam parengti kuo greičiau naują pasiūlymą dėl poveikio vertinimo, kad galėtumėme užtikrinti, kad tie rodikliai, tos sąlygos padės įgyvendinti ir rasti pusiausvyrą tarp klimato kaitos poreikių ir gyventojų poreikių. Visiškai su jumis sutinku, bet akivaizdu, kad sanglaudos fondas, sanglaudos politika negali išspręsti visų tų uh, jūsų paminėtų problemų. Yra tam tikros ribos. Taigi lauksiu ir kitų jūsų indėlio ir pasiūlymų ir pasisakymų. Dėkoju. Nukeliame diskusiją dėl būsto kitam posėdžiui, valandžio 26 dienai pusės dienos posėdį turėsime. Dėkuoju visiems dalyvavusiems, dėkuoju vertėjams. Posėdis baigtas.